inte stanna inne. Rasmus, stick inte, stanna inne. Ladies and gentlemen. Aha. Ponios ir ponai, gal galėtumėte visi susėsti ir norėčiau paprašyti visų filmuojančiųjų nuleisti kameras, kad galėtumėme pradėti savo klausimus. Dar matau kelis komitetų narius ieškančius vietos, kur atsisėsti. Labas vakaras, sveiki atvykę ponė Andrus Ansip, vicepirmininkė, paskirtasis komisijos nary, atsakingas už skaitmeninę bendrąją rinką. Aš norėčiau pasveikinti įtre komiteto narius, piliečių laisvių teisingumo vidaus reikalų komiteto narius, taip pat kultūros švietimo komiteto kolegas ir taip pat daug narių, kurie čia yra atvykę iš vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto. Tai yra atsakingasis komitetas, konkrečiai kalbant apie šį portfelį. Klausimai vyks taip, kad komitetų nariai galėtų uh, atsakyti į du klausimus, ar šis kandidatas e, turi pakankamai kvalifikacijų eiti būti koleg kolegijos nariu ir taip pat, ar turi pakankamai kvalifikacijų eiti jam priskirtas pareigas. Atsižvelgiant į gairias dėl komisijos narių tvirtinimo, parlamentas vertina paskirtos komisijos narius jų bendrųjų kompetencijų pagrindų, jų pasiaukojimo ir asmenės nepriklausomybės pagrindų taip pat yra vertinami kandidatų uh, vertinamos kandidatų žinios, kalbant apie konkrečius portfelius ir jų bendravimo įgūdžiai. Visi puikiai žinome, kad prieš klausimus ponas Ansipas raštu atsakė į klausimino klausimus ir atsakymai išdalinti yra visiems komiteto nariams visomis kalbomis. Tai yra vieši svarstymai, transliuojami internetu visiems, kurie nori klausytis už salės ribų, taigi sveikinu ir tuos klausytojus. Norėčiau paaiškinti, kokia bus klausimų struktūra, kurios e, paskirtas komisijos narys, pirmiausia, 15 minučių perskaitys įžanginį žodį po ir po to, po klausimo pabaigoje, dar 5 minutės skiriamos bus apibendrinimams. O tame tarpe 45 klausimai, kuriuos užduos parlamentarai, 3 minutės kiekvienam išskiriama klausimui, 2 minutės atsakymui, 1 minutė klausimui ir prašau visų laikytis e, kalbėjimui skirto laiko. Tai yra labai svarbu. Vertimas vyksta į 23 kalbas ir taip pat e, visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtają kalbą. Manęs paprašė priminti kolegoms, kad e, vertėjų prašymų uh, nekalbėkite labai greitai, nes priešingo atveju vertėjams bus labai sudėtinga jūs versti ir kalbėkite, ko galima aiškiau. Tai irgi būtų labai naudinga. Taigi, dabar norėčiau pakviesti paskirtai komisijos narį Andrus Ansip tarti įžanginį žodį. Prašau. Ačiū. Gerbiami komitetų pirmininkai, parlamento nariai.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 šviesę skaitmeninę ateitį Europai. Ačiū uždėmesį, laukiu jūsų klausimų. Gerbiamasis skirtasis komisijos pirmininkė, aš norėčiau Jūs pasveikinti ir pasidžiaugti to, kad Jūs taip puikiai laikėtės Jums skirto laiko ir aš tikiuosi, kad e, komiteto nariai e, Jūs seks Jūsų pavyzdžių. Pirmiausia, Anujas Švab iš APP frakcijos užduos klausimą. Ačiū, pane pirmininkė. Gerbiamas kolegė Ansipai, o ne skirtasis komisijos nariai, kaip buvęs Estijos ministras pirmininkas, jūs savo šalyje per devynerius savo darbo metus e, ėmėtės devynių įvairių su elektroninė, su skaitmeninė veikla susijusių iniciatyvų, kurios e, įsilėjo į administracinį darbą. Ir jūs kaip Europos parlamento narys ir vėliau, kaip, jei būsite patvirtintas komisijos narių, jūs ir e, sėdėsite drauge viename rate su kitais savo buvusiais kolegomis. Ir galiu pasakyti, kad praėjusią savaitę oficialaus tarybos sutikimo metu nei vienas ministras nebuvo pasiryžęs e, aptarnėti tų klausimų ir atvykti, aptarti būtent tų klausimų susijusių su e, kibernetiniu saugumu ir aptarti, pažiūrėjau, konkrečios direktyvos. Tad e, mums būtų įdomu žinoti, ką jūs norite daryti, kad e, valstybės narės e, tą, šit, būtent šį aspektą aiškiau suvoktų kaip būtinybę, kuriant bendrąją vidaus rinką. Ačiū už jūsų tikrai malonius žodžius, aprašant situaciją Estijoje. Tačiau Estija dar nėra pakankamai tobula šalis, kad galėtų mokyti kitas Vienas dalykas yra mm, priimti ar įgyvendinti kažkokios e, su skaitmeniniais dalykais susijusius dalykų, e, e, klausimus Estijoje ir visai kas kita, viso to stengtis įgyvendinti visoje Europos Sąjungoje. Kibernetiniai nusikaltimai yra iš tiesų didelis pavojus, didelė grėsmė, apie tai aš kalbėjau ir savo įžaginėje kalboje. Ir mūsų žmonėms, mūsų piliečiams, mūsų įmonėms, kurios kenčia nuo tų skaitmeninių kibernetinių išpolių ir nusikaltimų. Daugelį ES valstybių narių jau egzistuoja nacionalinės kibernetinės saugumo strategijos, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse e, tokių strategijų dar nėra. Tas pats pasakytina ir apie mūsų įmonės. Net ir kai kuriuose stambiose įmonėse nėra parengtų kibernetinio saugumo strategijų. Europos parlamentas jau yra parengęs e, direktyvą šiuo klausimu ir aš manau, kad e, yra labai svarbu e, šį dokumentą paversti realybę. Estija 2007 metais buvo kibernetinių išpolių auka ir nuo to laiko aš žinau, kaip svarbu uh, yra neformaliai bendradarbiauti tarp įvairiausių uh, subjektų siekiant atremti tokius išpolius. Tos, uh, tie išpoliai, tokios atakos, jos yra neapsiriboja vienos valstybės sieną, taigi reikia į tai atsižvelgti. Taigi, tai ir tai yra nepaprastai reikšminga. Dėkuoju. Rodriguez Panas Rodrygas iš uh, socialistų frakcijos. Pone paskirtasis komisijos nariai, norėčiau sutelkti dėmesį į mm, skaitmeninės ekonomikos strategijos įgyvendinimą. Aš manau, kad šio e, projekto potencialas yra tikrai didžiulis, tačiau mes dar negalime aiškiai suvokti, kokios, kokių padarinių, kokio, kokį efektą turės e, E, tokios, tokio projekto įgyvendinimas mūsų įmonėms ir kaip jūs ketinate um, elgtis su tuo, ar kaip jūs ketinate vertinti tokio, e, tokie, tokias galimas pasiekmes, kadangi tai turi tiesioginių padarinių ir apskritai ekonomikai ir be abejo elektroniniai ekonomikai visų pirma. Aš tikiu pažangą, o pažanga visuomet reiškia ir naujų daugiau darbo vietų kūrimą negu jų naikinimą. Uh, Ir skaitmeninės rytis taip pat sukurs daugiau darbo vietų, negu jų sunaikins. Skaitmeninės rytis e, yra visame kame, jinai yra visa apimanti. Jau visa ekonomika yra skaitmeninė. Ir ES reindustrializacija taip pat, e, prie jos taip pat prisideda skaitmeniniai veiksmai. 2002-2006 metais tame laikotarpyje offshore kompanijų kūrimas buvo e, labai populiarus reiškinys, tačiau dabar jisai e, tarsi apsiverčia ir viskas eina priešinga kryptimi. Ir e, mes matome, kad skaitmeninimas, bet kokios produkcijos, bet kokių paslaugų, jų, jom, jos mastas dabar yra gerokai didesnis negu tuo laikotarpiu. Todėl E, manau, kad skaitmeninimas gerokai prisidės prie ES pramonės pertvarkymo restruktūrizacijos. Skaitmeninimo aspektas pridės dar 4 procentus prie ūkio augimo kasmet, jeigu mes sukursime tikrą realią skaitmeninę vidaus rinką. Taigi visi mes turėsime naudos iš skaitmeninimo. Dėkoju. Andres Duda from the IMCO from the ECR. Ponas Dūdė iš IMKO frakcijos. IMKO komiteto. Uh, your country is one of the leaders in uh, digital. Akivaizdu, kad jūsų šalis yra viena iš lyderių skaitmeninėje srityje, tad norėčiau užduoti keletą su to susijusių klausimų. Kaip ketinate dirbti su savo kolegomis komisijoje, koordinuodamas uh, visą darbą susijusiu su tam tikrų kliučių panaikinimu, su tikslų užsibrištų tikslų siekimo ir kaip ketinate įvertinti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Ar jūs ketinate e, intensyviau savo veikloje panaudoti tos poveikio vertinimus, stengdamasis nustatyti, kurios priemonės padidintų augimą, konkurencingumą ir ar tai reiškia, kad būtent tuo įremsitės rengdami savo pasiūlymus. Taip pat turiu dar vieną klausimą. Jeigu galėtumėte pasirinkti vieną, vieną vienintelę priemonę, kuri jūsų nuomonė labiausiai skatintų e, bendrosios skaitmeninės rinkos augimą, kokia būtų ta priemonė? Ačiū. Dėkoju. Ačiū Jūsų užduotus klausimus. Jau ne vieną kartą e, įvairūs seminarai pateikė įvairiausių pasiūlymų, kad būtų galima organizuoti savo veiklą remiantis klasteriais. Na ir Žanas Klodas Junkeris, naujasis pirmininkas, nusprendė, E, komisiją ir jos darbą organizuoti remintis tais vadinamaisiais klasteriais. Ir e, pirmininko pavaduotojai e, taip pat savo veiklą organizuos panašiai. Jie atitinkamai koordinuos atskiras politikos sritis. Ir man atrodo, kad intensyvesnis koordinavimas Europos komisijos lygmenyje buvo būtinas jau prieš keletą metų. Ir jis tapo gyvybiškai būtinu šiandieną. Kalbant apie tuos pasirengimuosius seminarus, kuriuos organizavo Europos komisija, e, kai kurie e, generaliniai direktoratai bei jų atstovai dalyvavę seminaruose teigia, kad tarsi viskas veikia. Juk štai mes sėdime kartu vienoje salėje ir kalbame apie tuos pačius klausimus. Kalbame, pavyzdžiui, apie duomenų apsaugą, E, apie pasitikėjimą, apie bendrąją telekomo rinką ir taip toliau. Tačiau, kaip supratau, tai nebuvo labai dažna praktika iki šiol. Nes kalbant apie e, atskirų direktoratų specialistus, gerus e, darbuotojus, savo srities profesionalus, jie tikrai nedažnai susitikdavo ir nedažnai aptardavo tos pačius klausimus. Na, o dabar dėl tų poveikio vertinimų. Be abejo, tai yra pagrindas, nes kalbant e, apie visus komisijos pateikiamus pasiūlymus, visada yra rengiami poveikio vertinimai. Na ir atleiskite, jau turiu baigti e, atsakinėti jūsų klausimą, laikas jau baigėsi, tačiau manau, kad labai svarbu daug dėmesio skirti ir skaitmeniniams įgūdžiams, pavyzdžiui, kalbant apie moksleivius ir taip toliau, manau, tai yra labai svarbis rytis, kurioje turėsime imtis iniciatyvų. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį Ditai Šarancovai iš Šimko komiteto Alde frakcijos. Gerbiamas e, paskirtasis e, komisarė, džiugu, kad Estija tikrai lyderiauja e, šioje skaitmeninėje srityje ir elektroninių paslaugų teigimo srityje. Na ir dėja, tos bendrosios skaitmininės rinkos ES lygių dėja kol kas tarsi neturime. Savo e, kalboje minėjote, kad tą bendrą rinką sudaro 28 atskiros rinkos, kurias e, gina tokia protekcionistinė politika, reglamentavimas ir be abejo minėjote, kad Estija galbūt ir negali mokyti kitų, tačiau remdamasi savo nacionalinę patirtimį ir bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis narėmis, kokia kokias nacionalinės priemonės galėtumėte rekomenduoti kaip tinkamiausias ir kaip jūsų nuomonė jas būtų galima pritaikyti ES lygiu, atsižvelgiant į dabartinę rinkos e, padėtį. Manote, kad reikėtų imtis kažkokių nacionalinių pastangų ar reikėtų kažkokios labiau harmonizuotos sistemos ES lygių? Ačiū. Tikrai labai tiksliai viską apibūdinote. Europos Sąjungoje yra 28 atskiros e, teisėkuros, galbūt sistemos netgi galima pasakyti. Taip, 28 e, e, puikios, tačiau vis dėlto atskiros reguliavimo sistemos dėja sukuria įvairiausių kliučių tarp atskirų ES valstybių narių. Ir mes tikrai turime spręsti šias problemas. Ir turime e, bandyti sukurti tikrą, realią bendrąją skaitmeninę rinką. Na, nenorėčiau per daug dažnai šiandien kartoti Estijos pavyzdžio, tačiau manau, kad visose ES valstybėse narėse tikrai galėtume rasti tokių gerosios praktikos pavyzdžių e, ir nemanau, kad visada lengva juos yra tiesiog nukopijuoti, pritaikyti e, kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau pasinaudokime e, vienu pavyzdžiu - elektroninės sąskaitos. Tikrai labai sėkmingai buvo įgyvendinta ši programa Danijoje. Ir žinau, kad tai yra taip pat puiku, puikios sėkmės pavyzdys ir Ispanijoje, Italijoje, Suomijoje. Na, o kalbant apie tą Europos Sąjungos lygmenį, pirmiausia, reikia e, kalbėti apie paramą keitimuisi tokia patirtimi, e, tokiais e, elektroniniais. E, sprendimais. Na ir kalbant apie ES, apie tuos bendrus standartus susijusius su elektroninėmis sąskaitomis, tie bendri standartai yra nustatyti, ar bent jau e, yra vykdomas šis procesas, tad labai tikiuosi, kad jau greitai visose valstybėse narėse galėsime naudotis tokiamis elektroninėmis sąskaitomis. Ačiū. Dabar žodis Kristin Vergija iš Lyda komiteto ir Raguoja NGL frakcijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ancipai, jūsų portfelis yra visiškai aiškus. Pakeisti Europą taip, kad ji būtų technologinė lyderė pasaulyje, kad būtų galima geriausiai pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybėmis. Jūs bendros skaitmeninės rinkos variklis turėsite būti ir ekonominė prasme, ir kitomis prasmėmis. Mes GUE NGL frakcijoje nemanome, kad viena, vien, vienu būdu galėsime išspręsti visas problemas. Kalbant apie e, piliečių saugumą, taip pat ir įmonių saugumą, taip pat jų duomenų, privataus gyvenimo apsaugą, tai yra labai svarbus dalykai. Mes Libe komitete daug apie tai kalbame, Mes e, lyginame savo patirtį su JAV dėl su SWIFT, PNR, keliaivių duomenų įrašų sistem, e, susitarimas. Taip pat, kalbant apie kibernetinius nusikaltimus ir išpolis, matome, kad e, tai yra aktualu visoms šalims. Kokių konkrečių priemonių jūs ketinate siūlyti, kalbant apie duomenų apsaugą? Ir kokių ketinatės teikti pasiūlymų dėl šio paketo peržiūros, taip pat kalbant ir apie susitarimus su trečiosiomis šalimis ir ypatingai Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ačiū. Pirmiausia, dėl skaitmenės e, bendrosios rinkos norėčiau šį bitą pasakyti. Jūs sakėte, kad mes e, netikime rinkomis. Aš kaip liberalas rinką tikiu, bet nemanau, kad rinka gali išspręsti visas problemas. Aš nema... Aš nemanau, kad rinka gali apginti silpnąją visuomenės dalį. Mes tą turime padaryti. Kaip liberalas taip pat aš tikiu ir pagrindinėmis teisėmis. Mes turime užtikrinti duomenų privatumą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie skaitmenę bendrąją rinką. Ir pirmiausia, turime užbaigti dėrybas dėl duomenų apsaugos paketo ES viduje. Ir taip pat turime uh, tęsti tas dėrybas ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Sausio mėnesį Junktinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama pasakė puikią kalbą. Jis teigė, kad visi duomenys, nesvarbu ar tai būtų amerikiečių duomenys ar kitų, piliečių duomenys. Visi jie turi būti apsaugoti vienodų pagrindų. Taigi tai buvo labai stiprus politinis pareiškimas. Mes laukėme tokio pareiškimo per pastaruosius jau dešimt metų, bet e, neišgirdome tokių pareiškimų iš Amerikos pusės e, per ištisus dešimt metų, o dabar matome aiškės politinės gairės. Ir pažiūrėsime, ar amerikiečiai galės įtvirtinti tas gairias ir tuos principus realybėje. Ačiū. Pirmininkė, aš turėsiu jūs šiek tiek vis stabdyti, nes e, priešingą atveju labai vėluosime. Džiulė Reidė, Imko komiteto. Kolegė, prašau. Paskirtasis komisijos nariai, žmonės jau seniai prašė daugiau dalyvavimo internetiniais klausimais. Ta parodė ir tarptautinis protestas prieš aktą, kuris buvo atmestas šiame parlamente galiausiai. Ir taip pat daug atsakymų buvo pateikta į autorių teisų konsultacijas, kurias surengė Europos komisija. Taip pat pastaruoju metu buvo daug klausimų užduota ir man iš interneto vartotojų pusės. Ir dėja negaliu užduoti tų klausimų dabar visų jums tiesiogiai. Taigi vietoj to užduosiu labai paprastą klausimą. Ar jūs esate pasirengęs pradėti dialogą su interneto bendruomenė? bendruomenė? Pirmasis žingsnis būtų surenkti internetinius klausimus, kur žmonės galėtų užduoti savo klausimus apie skaitmeninę ekonomiką. Ar esate pasirengę žengti tą drąsų žingsnį prieš, dar prieš priimant parlamentui galtinį sprendimą dėl visos Europos komisijos sudėties? Ar esate pasirengęs, ar pasiduodate? Ačiū už klausimą, kaip mes jau kalbėjome anksčiau. Atsakymas taip. Aš esu pasirengęs dalyvauti tuose internetiniuose klausimuose, internetinėse diskusijose su žmonėmis. Jūs minėjote aktą susitarimą. Aš pats asmeniškai irgi rėmiau aktą susitarimą, nes, kiek supratau, aktos esmė buvo gera - sukurti bendrus standartus, kad būtų galima apsaugoti intelektinę nuosavybę ir piliečių teisės trečiosiose šalyse. Tačiau procesas, turiu pasakyti, buvo siaubingas, visai neįtraukiantis. Ir dėl tos priežasties ir rezultatas gavosi toks, koks gavosi. Taigi, turime iš to pasimokyti, iš tos aktos atvejo. Turime labiau įtraukti suinteresuotas pusės į tuos procesus. Ačiū. Diana James, FDD frakcija Imko komitetas. Jūs teigiate, kalbėtų nesijungė mikrofono, atsiprašau, sako ponia James, galime iš naujo atsukti laikrodį? Ačiū jūs teigiate, kad besikūrinti, besiplėtojanti skaitmeninė rinka yra labai svarbi. Tačiau didžiausia grėsmė yra ta, kurią matėme šių metų kovo mėnesį, kuri buvo aktuali ir vasaros mėnesį, kai buvo ne, neteikiamos paslaugos labai plačiu mastu, kalbant apie Ukrainą ir Rusiją. Poveikis buvo jaučiamas visais lygmenėmis ir visose vartotojų gyvenimo srityse. Ar galėtumėte mus nuraminti, kad imsitės prioritetų ir šiai, skirstė prioritetų šiai sryčiai, e, apie kokius išteklius eitų čia kalba ir kokio lygmens darbo tvarkė tai būtų, kalbant apie jų, jūsų pirmosius darbus. Ir galbūt galėtumėte pateikti daugiau specifinių detalių. Ačiū. Kiek supratau, čia kalbame apie vartotojų apsaugą. Mano vertinimu visų kalbant apie visus tos skaitmeninius sprendimus, skaitmeninę rinką, vis, viso to proceso esminis elementas yra vartotojas. Jeigu vartotojas nebus gerai apsaugotas, jeigu mūsų piliečiai vartotojai negalės pasitikėti novatoriškomis skaitmeninėmis paslaugomis, jie niekuomet jomis ir nesinaudos. Taigi, kaip sakiau, savo žanginėje kalboje, žmonės yra atspirties taškas man e, imantis bet kokių procesų. Pasitikėjimas yra pagrindas, kalbant apie visas skaitmeninės paslaugas. Taigi dabar turime tikrai daug puikių iniciatyvų ir jos tikrai padės atkurti pasitikėjimą, pavyzdžiui, duomenų apsaugos paketas telekomo bendroji rinka. Vėlgi, vartotojų apsauga dabar yra kur kas didesnė būtent dėl šio paketo. Bendra Europos pirkimų pardavimų teisė. Vėlgi, tai bus dar vienas variantas, leisiantis geriau jaustis vartotojams bei smulkioms vidutinėms įmonėms. Taigi vartotojai turi būti visų procesų esmė. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nariai. Skaitmeninė bendroji rinka, jos tikslas plėtis, plėstis, kad būtų galima užtikrinti e, greitesnius mainus tarp įvairių ES valstybių narių. Mes visi pritarėme šiam, šiai, šios politikos reikšmiai. Tačiau svarbu, kad ir smulkios vidinės įmonės turėtų galimybę gauti prieigą prie, prie nacionalinės rinkos ir europinės rinkos, kalbant apie paslaugų teikimą ir prekes labai svarbu, kad smulkios vidinės įmonės, jų pardavimų kaštai nebūtų didesni e, nei kitų įmonių. Ar jūs nemanote, kad, kad bendroje skaitmeninėje, bendroje skaitmeninėje rinkoje, kai matome, kai tiek daug verslo persikelia į kitas valstybės, ar sukūrus tokią rinką, tie procesai dar nepaspartys? Thank you. Ačiū. Žinoma, skaitmeninė vidaus rinka bus ypač palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms. Skaitmeninė vidaus rinka gerokai paprastins mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą. Kaip mes, pavyzdžiui, žinome, ta bendroji Europos pirkimų pardavimų teisė taip pat bus papildoma, e, papildomas variantas, e, pasiūlymas mažoms ir vidutinėms įmonėms, pavyzdžiui, šeimininiam verslui teikti savo paslaugas arba e, pardavinėti savo priekes internetu E, į kitas valstybės. O stambiosios įmonės, jos e, turi įvairių galimybių susidoroti su tom 28 įvairiom e, teisiniam sistemom, prekybos teisiniam sistemom. Tačiau mažom šeimininėms įmonėms tai yra sudėtinga, jos negali žinot, kas yra surašyta kiekviename, kiekvienos valstybės narės įstatymuose šio klausimu. Kaip aš jau sakiau savo pradinėje kalboje, to, to, ta fragmentacija kert, užkerta kelią tokioms įmonėms plėtotis. Todėl bendra skaitmeninė rinka prisidės prie e, geresnės tokių mažų ir vidutinių įmonių geresnio gyvenimo ir nepriklausomai nuo to, kokiame Europos regione jos yra įsikūrusios. Aš manau, kad bendra skaitmeninė rinka E, tai yra, nemanau, kad skaitmeninė rinka, bendra skaitmeninė rinka prisidės prie e, dalies darbo vietų nustumimo, perkelimo į, pavyzdžiui, rytinę e, Europos dalį. Aš jau kalbėjau, jog šis rytis yra susijusi su e, kūrybingumu, su žiniomis, e, kurio ir būtent ta dalis e, laikui bėgant didės. Ir aš nemanau, kad kūrybiškumas ar žinios. E, keliaus draugė su bendra vidutinė, e, atsiprašau, bendraja skaitmeninė rinka kažkur į Europos rytus. Dėkoju. Dėkoju. Dabar aš būsiu dar griežtesnė ir tiesiog jums išjungsiu mikrofonus, jeigu jūs e, bent penkiomis sekur, sekundėmis e, viršytite jums skirtą laiką. Ir taip tas pats pasakytina ir ponui e, paskirtajam komisijos nariui, kurį, kurį po dešimties sekundžių nebeleisiu kalbėti. Rožė, Roza Holgenstein. Mes kalbame apie rinkos e, fragmentaciją, susiskirstimai 28 dalis ir aš manau, kas tikrai labai svarbu, tai yra e, internetiniai sandoriai. Ir visos tos 28 sistemos, e, pavyzdžiui, E, užkerta kelią tokiam, tokiais ryčiai plėtotis ir laisvai, e, laisvai veikti, kaip, pavyzdžiui, pašto paslaugos. Ką jūs ketinate, ketinate daryti, kad būtų sukurta viena bendra pašto paslaugų rinka, kad mes galėtume pirkti ir, ir, ir, ir siuntų e, rinką, kad galėtume laisviau, dar laisviau pirkti ir parduoti Prieš keletą metų, tokį, pavyzdžiui, buvo labai aktyviai komisijoje sprendžiamas e, tarptinklinio ryšio klausimas. Ponas Švabas taip pat minėjo tai, ką aš norėčiau e, taip pat prisiminti. Mes kalbame apie bendrą ES pirkimų pardavimų teisę, tačiau kol kas mes matome tik tai 28 e, skirtingas sistemas. Kaip jūs ketinate paveikti jūsų kolegas taryboje? Oh, yeah. Pirmininkė sako, kad jos mygtukas, kuriuo ketino e, sustabdyti kalbėtoje, neveikia. Paskirtasis komisijos narys. Aš su jumis sutinku. Iš tiesų, siuntų uh, um, paslaugos dažnai stringa kartais tenka, tenka mokėti gerokai daugiau, už pašto, paš, pašto išlaidos tikrai yra didžiulės ir jeigu jūs turite penkis kart daugiau mokėti už, už kokią nors prekę, tuomet jūs nesulauksite tokio kliento ir tai aišku žlugdo patį verslą. Jeigu kokia nors įmonė yra įsikūrusi Londone ir, ketin, ir siunčia, į, pa, siunčia savo prekes, pavyzdžiui, į Glasgo, e, E, daug pigiau negu į Briuselį, e, nors atstumai yra skirtingi, atstumas iki Briuselio yra mažesnis. Mes žinome, jog to priežastis yra e, sienos. Tačiau ES juk yra sąjunga be sienų. Todėl mums reikia spręsti tuos klausimus paslaugų tarp sienų bendroji direktyva. Mums reikia labai gerai aptarti ir apsvarstyti šios direktyvos taikymos rytį, jos apriepti. Ji turėtų būti suderinama su tais teisės aktais, pagal kuriuos būtų siekiama, kad žmonės būtų vertinami vienodai, klientai būtų vertinami vienodai, vartotojai. Uh, E, kad jie neturėtų neprivalėti mokėti daugiau vien dėl to, kad juos skiria e, kokios nors sienos nuo tos paslaugos ar tos prekės. Aš esu įsitikinęs, kad e, siuntų paslaugos iš tiesų dar gali būti gerokai paprastintos ir pašto paslaugos, manau, kad čia dar daug ką galima nuveikti. Pone Gebhardt, ačiū, pone pirmininkė. Jūs jau sakėte, kad e, norite laikytis bendro holistinio požiūrio ir bendradarbiauti su kitais komisijos nariais, be kita ko, pono Oettingeriu, pono Johova. Kaip konkrečiai jūs tą ruošitės daryti? Jūs minėjote ir generalinius direktorius. Uh, Tačiau man įdomu, kaip tas bendradarbiavimas vyks e, e, žemesniuose lygmenyse. Jūs sakote, jog norite, kad e, į pirmą vietą būtų pastatyti vartotoje, tačiau, vartotojai, tačiau kaip jūs konkrečiai tą ketinate daryti? Be to jūs sakėte, kad jūs pasirūpinsite, kad visi žmonės visoje Europos Sąjungoje turėtų prieigą prie 4G tinklo Ir tai yra teisinga, ne tik, tai yra gerai ne tik tai vartotojams, bet ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau kokiu būdu jūs ketinate, ketinate tą padaryti? Kaip jūs norite, gal jūs norite kažkokiu būdu remti valstybės narės siekiančio tikslo? Um, Aš iš tiesų ketinu bendradarbiauti su komisijos nariais, kitais komisijos nariais, ypač su vicepirmininkais. Aš e, pastarosius devynerius metus dirbau e, Estijos ministrų pirmininku ir mes visuomet Estijoje e, dirbome koalicijų sąlygomis. Ir tokiomis sąlygomis visuomet esate priversti ieškoti konsensuso. Turėsite Mm, pradėti nuo įvairių balsavimų e, ir taip pat nuo įvairių koalicijos partnerių paieškų. Aš jau ir esu per senas keisti savo elkseną ir aš tęsiu e, tais pačiais metodais, dirbsiu tais pačiais metodais ir Europos komisijos sudėtyje. Vicepirmininko vaidmuo yra e, vadovauti, koordinuoti. E, Komisijos narių vaidmuo yra šiek tiek kitoks. Tai yra organizuoti ir valdyti, tai yra reguliuoti. E, vicepirmininko vaidmuo yra šiek tiek labiau horizontalus, o komisijos nario, narių vaidmuo yra labiau vertikalaus pobūdžio. Ir tie vaidmenys tarpusavyje sąveikauja, vienas kitą papildo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, ir vienas, ir kitas vaidmuo yra reikalingas. Dėkoju. Timothy Kirkhope from the ECR from the Libre. Timothy Kirkhope. Commissioner Designate, my question relates to Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, norėčiau pakalbėti apie Teisingumo teismo sprendimą dėl teisės būti pamirštam. Kaip jūsų nuomonė ES turėtų formuoti savo politiką šioje srityje, ypač kalbant apie kovą su nusikaltimais ir terorizmu, ir kaip reikėtų įgyvendinti šį teismo sprendimą realybėje? Na ir jūsų nuomonė, kaip nubrėžti tą ribą tarp žodžio laisvės ir asmens privatumo? Ar jums atrodo, kad teisė būti pamirštam turėtų būti taikoma visiems, ar vis dėlto tai turėtų būti išimtis taikoma tik kai kuriems? Dėkoju. Ačiū labai už jūsų klausimą. Bent jau aš šį reikalą suprantu taip. Politikai neturi įsivaizduoti, kad jų žodžiai ar veiksmai bus pamiršti. Tai tikrai nėra susiję su politikais e, e, ar jų atliekamais darbais, kai kalbame apie tą teisę būti pamirštam. Mes tikrai būsime prisiminti ir manau, kad tai visai nebloga sudėtinė demokratijos proceso dalis. Na, o kalbant Europos teisingumo teismo sprendimą, e, jis iš esmės reiškia štai ką. Teisingumo teismas nepasakė, kad visi turi galimybę pasinaudoti tą teisę būti pamirštam. Tačiau žinome, kad mūsų teisės aktuose prieš dešimt ar netgi daugiau metų buvo aiškiai parašyta, duomenų apsauga yra e, reikalinga ir tai yra susijęs su kažkokiais konkrečiais duomenimis ir tai yra daroma atitinkama laiko tarpa. Na, o jam pasibaigus jau nebegalima e, rinkti tokių duomenų ar juos kažkur laikyti. Tad man atrodo, kad ši teisė būti pamirštam e, turi likti labiau išimtimi. Ir pagrindinė problema čia yra tokia. Kaip surasti tą tinkamą pusiausvyrą tarp žodžio laisvės, išraiškos laisvės ir e, tarp e, asmens privatumo apsaugos. Tai, manau, bus daroma vertinant kiekvieną atvejį atskirai. Ir, kaip ir minėjau, tai tikrai nebus e, taisyklė, kuri bus taikoma politikams. Dėkoju. Robertas Rošvartas iš Alde grupės, Imko komiteto narys. Ansipai už jūsų sėdžių. Mes visi norime, kad būtų kuriama skaitmeninė rinka ir elektroninė priekyba, nes tai suteikia daug svarbių naujų dalykų vartotojams, smulkioms sitinėms įmonėms ir taip pat e, kalbant apie tarpvalstybinę priekybą. Dabar skaitmeninė elektroninė priekyba plečiasi, bet atsiranda ir naujų komercinių praktikų praktikų, kurios labai svarbios irgi ir kurių reikia nepamiršti. Aš kalbu apie socialinių tinklų paslėptą reklamą, taip pat e, tam, tikros tendencing, tam tikri tendencingi palyginimai ir kiti reiškiniai susijęs su tais, ta elektroninė priekyba. Ir tai iš tiesų pažeidžia sąžininkos priekybos principus ir labai svarbu, kad su to būtų kovojama vartotojų labui. Ir jūs manote, kad yra pakankamai skaitmeninių priemonių, galbūt reikia kitų teisėkuros priemonių, kad būtų galima kovoti su tokia nauja praktika. Jeigu taip, tai kokių priemonių ketinate imtis ir gal galėtumėte konkrečiai išvardinti veiksmų šioje srityje. Ačiū labai už Jūsų pateiktą klausimą. Na, klausimas dėl to, ar to pakankam. Tikrai taip nemanau. E, jeigu tos problemos yra realios, dėja, turimų priemonių greičiausiai nepakanka ir mums reikia imtis papildomų priemonių, saugant savo piliečius, saugant e, savo vartotojus. Elektroninė priekyba. Visų pirma, elektroninė prekyba nėra kažkoks tai šiuolaikinis žaisliukas, kuris populiarus šiandien ar populiarus rytoj. Aš manau, kad elektroninė prekyba nebejotinai e, išliks ir išliks ilgam. Taip, apie 5 procentus dabar elektroninė prekyba sudaro visos mažmeninės prekybos ES, tačiau aš net nebejoju, kad ta elektroninės prekybos dalis mažmeninėje prekyboje nebejotinai išauks. Ir mes turime sukurti e, verslui draugišką ir vartotojams draugišką aplinką e, būtent toje elektroninės prekybos rytyje. Na, o ta e, dinamiškoji kainodara, kurią minėjote, be abejo nėra primtina. Jeigu jūs turite sumokėti didelę kainą, e, todėl kad tai kyla kažkokių problemų su jūsų naudojimu IP adresu, manau, tai nėra sąžininga. Be abejo, jeigu yra pateikiama kažkokių pasiūlymų, tokių kaip, kad e, bus pasiūlyta e, kažkokios tai muzikos, e, kurią jūs labai mėgstate ir tai bus susekamas jūsų IP adresas, na, Nežinau, ar visiems tai patiks. Tačiau aš nesuprantu tų žmonių, kurie teigia, man nerūpi tas privatumas, aš neturiu ko slėpti ir taip toliau. Be abejo, jeigu jūs norite mokėti tą tokią skaudžią kainą, galbūt ir nesirūpinkite tais reikalais, tačiau manau, kad mes, Europos parlamento nariai, komisijos atstovai, turime e, imti domen tokius klausimus. Dabar Kornelija Emst, GUE NGL, narė, įtri komiteto narė. Norėčiau Jums užduoti klausimą, kurį jau buvau uždavusi ponui Tingeriui, tačiau jis neatsakė. Čia kalbam, kai noriu kalbėti apie tar, e, tar, informacinių technologijų pramonę. Jūs norite skatinti tos, e, tos e, pramonės vystimasi. Tačiau Moraiso pranešime, kur buvo kalbama apie. Um, apie to, to, tam, tikras, tam tikrus priežiūros mechanizmus, tai, kuriuos ištikrina e, Europos parlamentas remdamasi savo piliečiais, tai ten yra kalbama ir apie tą aspektą. Aš norėčiau paklausti, ar jūs norėtumėte, norėtumėte pateikti e, kažkokius pasiūlymus, kad būtų siekiant užtikrinti galimybę e, kurti daugiau saugios e, e, saugaus e, skaitmeninio turinio, saugio, saugių, saugios, saugios programinės įrangos ir taip pat ir labai svarbus aspektas, kurį man labai įdomu, kaip jūs jį skatinsite, tai yra ta, vadinamosis tas kriptografijos e, užšifravimo klausimas. Tai yra susijęs taip pat su papildomu saugumu. Ačiū. Kalbant apie e, šifravimo mastus, jie kas dviejus metus išauga dvigubai. Ir turiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje e, ta atvirojo šaltinio programinė įranga e, nereiškia, kad turime visus darbus pradėti nuo visiško nulio. Na ir kai Aš dirbau e, kaip Estijos ministras pirmininkas, e, susidūriau su tokiais dalykais ir žinau, kad jeigu tokia programinė įranga sukurta vienoje ar kitoje šalyje yra finansuojama iš ES lėšų, tokia programinė įranga turi būti prieinama ir kitiems vartotojams. Ir Jeigu mes norime kažkokių tai e, IT sprendimų, kurie yra individualūs, pritaikyti kiekvienam atvejui, e, tai yra įmanoma, tačiau dauguma atvejų naudojamasi tais atvirojo, ta atvirojo šaltinio programinė įranga. Tad čia prasme ES, ES komisija e, skatina e, vadinamosios atvirosios, atviro šaltinio programinės įrangos naudojimą. Ir be abejo, aš ketinu e, remti visą veiklą atliekamą šioje srityje. Ačiū labai. Jau tikrai įveikėte ketvirtadalį šio klausimo. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Džiulijai Reda iš Žaliųjų. Ačiū. Užduosiu dar vieną klausimą. Per jūsų žanginę kalbą kalbėjote apie tai, kad e, neutralumo aspektus norite paversti teisiškai apibrieštais, tačiau kaip ketinate apibriežti tą interneto tinklo neutralumą. Tinklo neutralumas buvo apibrieštas ir buvo pateiktos teisinės priemonės skirtos jam apsaugoti. Norėčiau paklausti, ar tas apibrėžimas, parlamento apibrėžimas jums patinka, ar jis yra primtinas, ar man tai, kad jis turėtų būti patvirtintas. Taip pat kalbant apie tinklo neutralumą, jis yra glaudžiai susijęs su duomenų apsauga, autorių teisių laikymusi, kokiais yra jūsų požiūris į tą tokį išsamų požiūrį, apimanti visas šias tris rytis, kokiu konkrečiu veiksmu bus imtasi siekiant užtikrinti, kad dabartiniai ir busimi teisės aktai e, bei jų normos atitiktų tinklo neutralumo principus. Ačiū. Tinklo neutralumas yra labai svarbus klausimas. Ir manau, kad visi Europos parlamento nariai tikrai didžiuojasi tuo, kad pirmą kartą ES istorijoje e, tas tinklo neutralumo principas taip pat bus e, reglamentuojamas ir įstatymo lygių. Kalbu apie telekomunikacijų bendrosios e, rinkos paketą. visi srautai, visas judėjimas internete turi būti traktuojami vienodai. Ir niekas neturi teisės e, naudotis dominuojančią poziciją e, rinkoje ar monopolininko poziciją. Taip, visi žinome, kad kai, kai kuriuose paieškos sistemose negalima dėja kalbėti apie e, tinklo neutralumą neretai nutinka taip, kad, pavyzdžiui, kalbant apie MVI, jiems tiesiog neįmanoma um, užsitikrinti matomumą tuose uh, uh, paieškos tinkluose ar sistemose. Ir jeigu jūs nesate matomas, jūs dėja negalite uh, sėkmingai vykdyti savo verslo, parduoti savo prekių ir automatiškai nelieka prasmės jų gaminti. Tas, ta, tas tinklo neutralumas uh, yra labai svarbus principas aktualus ir mūsų piliečiams, ir mūsų verslo atstovams. Svarbus čia ir greitis. Didesnis greitis už aukštesnę kainą yra primtina, tačiau nenaudojantis kitais, ne naudojantis tais, kurių greitis jau ir taip yra e, nedidelis. Tai tikrai neprimtina. Dėkoju. Diane James iš FDD. Elektroninė priekyba ir prieiga prie jos visose sektoriuose yra matyt labiausiai auganti sritis įvairiose ES valstybėse narėse. Aš turiu omenyje sveikatos priežiūrą ir mažmenę priekybą. Mes apie tai kalbėjome šiek tiek ir individualių pagrindų. Tačiau prieiga prie greito interneto nėra vienoda. Ir Čia su, tai sukuria daug problemų. Čia kalba eina ir apie e, konkurenciją konkursuose ir monopoliją, monopolijas ir taip pat valstybės valdomas telekomo bendrovės. Tokių ES yra labai daug. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs spręsite tuos konfliktus tose perimtose srityse ES ir kas jūsų manimų yra padaryta pakankamai? Ačiū. Dėkoju. Jūs taip pat minėjote elektroninės sveikatos sritį. Greitis internete yra svarbu ir aišku, čia turi būti numatomos ir išimtys ir sveikata matyti būtų viena tokių išimčių. Jeigu kalbame apie žmogaus gyvybę, tuomet ta informacija, informacija apie elektroninę sveikatą, asmens e, sveikatos įrašai, čia turi būti teikiamas prioritetas tokių duomenų judėjimų internete. Yra daug skaitmeninių elektroninės sveikatos sistemų Europos Sąjungoje. Taip pat jūs minėjote ir telekomų interesus, bet aš čia norėčiau paminėti ligonių interesus. Mes didžiuojamės čia Europos parlamente dėl to, kad užsitikriname laisvą pacientų judėjimą, tačiau ar tikrai rimtai galime kalbėti apie laisvą pacientų judėjimą, kai tam tikrose šalyse pacientai net neturi teisės gauti savo asmeninių sveikatos įrašų kopijos. Kaip tokie žmonės gali naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir, pavyzdžiui, pareikalauti kito gydytojo nuomonės. Taigi turime kovoti su tokiais interesais. Ir aš nenorėčiau čia kalbėti vien tik tai apie telekomo sektorių, nes tokių interesų matomės ir kitose sektoriuose. Ačiū. Harald Vilimski, Libe komitetas, neprisijung, neprisijungų frakcija. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponio komisijos nariai, paskirtas komisijos padarys. Jūs kalbėjote apie tą skaitmeninės vidaus rinkos plėtojimą, jūs kalbėjote apie, girdėjome įvairius jūsų patikinimus, kaip būtų galima sumažinti mokesčių naštą, padidinti tą internetinės prekybos pralaidumą. Tačiau klausimas, kaip jūs įsivaizduojate tokį metodą, nes jeigu norime tokios revoliucijos, tikros revoliucijos skaitmeninėje vidaus rinkoje. Kitas dalykas yra duomenų duomenų apsaugą. Mes ne vieną kartą jau patyrėme įvairiausias atakas e, e, interneto erdvėje, kurios kėlė grėsmę e, vartotojų duomenų apsaug, apsaug, apsaugai. Kaip jūs ketinate, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad būtų rimčiau kovojama su šituo reiškiniu, kad būtų apsaugota, ta, apsaugoti mūsų vartotojų ir įmonių duomenys? Dėkoju. Digital Single Market. Uh, Skaitmeninė skaitmeninė bendroji rinka, rinka ir informacinių technologijų produktai. Deja, turiu pripažinti, kad aš nepritariu mokesčių panaikinimui ar išlygoms šioje srityje. Bet tokie sprendimai primami Europos komisijoje konsensuso pagrindu. Ir aš esu pasirengęs siekti to konsensuso, bet esu iš šalies, kur nėra, vis dar nėra mokestinių lengvatų išlygų. Taigi aš nepritariu tokioms mokestinėms lengvatoms ar mokesčių mažinimui. Nes mokesčių sistema turi būti skaidri, kad žmonės suprastų, kaip veikia ta mokesčių sistema, jie tada pasirengia ir mokėti tos mokesčius ir būti sąžiningais mokesčių mokėtojais, parodyti, kad jie moka mokesčius tokius, kurie iš jų reikalaujami ir tuomet žino, kur vyriausybė švaisto pinigus. Taigi taip sistema veikia geriausiai. mes galim savo, pasinaudoti savo finansiniu reglamentu ir ieškoti naujų informacinių technologijų, galbūt sprendimų arba pritraukti privačias investicijas, sukurti verslui palankę aplinką, ieškoti kitokių būdų, galimybių, kaip plėtot, būtų galima plėtoti skaitmeninę pramonę Europos Sąjungoje. Ačiū. Trečiasis raundas. Pirmiausia, Antonijo Lopesis Turis. White. EPP frakcija. Ačiū, pirmininkė. Paskirtasis komisijos vicepirmininkė. Ne, studija apie tai, kiek kainuotų, jeigu ES nebūtų, rodo, kad galima, reikia sustiprinti skaitmeninę rinką, nes tokiu būdu BVP išauktų 4 procentais, tai reiškia 520 milijardų eurų daugiau. Tačiau dabartinė situacija skaitmenėje rinkoje nėra tenkinanti, ji yra susiskaldžiusi, yra 28 nacionalinės rinkos, o ne bendra rinka. Jūs anksčiau minėjote, kad Tainena, aš save laikau liberalu, nors esu dešiniųjų partijoje, EPP frakcijoje. Jūs esate liberalas, kuris priklausote socialistų frakcijai, socialistų, Europinės socialistų partijai. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ar jūs kaip liberalas tikrai paremsite privačias iniciatyvas bendros skaitmenės rinkos rytyje ir ar kaip liberalas jūs taikysite atitinkamas priemonės, kad būtų galima panaikinti bendros skaitmenės rinkos kliūtis. Ačiū. Thank you. Uh, of course. Ačiū. Žinoma, turime pritraukti privačias investicijas, nes viešieji pinigai yra riboti ir negalime visur naudoti viešųjų lėšų, valstybinių lėšų. Jūs taip pat minėjote Jurki Kataineną. Mes kartu turime 300 milijardų eurų numatyti darbo vietų kūrimui ir klėstėjimų užtikrinti. Mano vertinimu, tos lėšos turi būti investuojamos labai veiksmingai. Ir jeigu žinosime, kad skaitmeninis sektorius, skaitmeninė ekonomika auga greičiau nei tradiciniai sektoriai, tuomet būtų prasminga tikrai daugiau investuoti į skaitmeninę rinką. Dabar reikia ieškoti ir papildomų lėšų, papildomo finansavimo, kur jų rasti. Aš manau, daugiametė finansinė programa buvo atitinkamas kompromisas, galima teikti net ir visai neblogas kompromisas, tačiau apmaudu, kad mes negalėjome užsitikrinti lėšų, kad galėtumėme užtikrinti plačiai juosti internetą pagal pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 9 milijardai buvo minimi skaitmeniniams sprendimams plačiuošiam internetui, tačiau trumpai tariant, visos valstybės narės, visi mano buvę kolegos pasisakė už infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Bet kai jau pradėjome skirstyti lėšas, tuomet visi norėjo daugiau gauti savo nacionaliniuose vokuose. Taigi dabar turime ieškoti kitų šaltinių, ieškoti papildomų lėšų, kad būtų galima išlyginti tas lėšas. Ir privačios investicijos čia būtų labai svarbu. Lisa Jakonsari from the S&D. Sorry about that. Yeah. Arvoisa puheenjohtaja Konsari. Ačiū, kalbėsiu suomių kalba, kadangi mes abu e, suprantame šią kalbą, mes, mūsų kalbos priklauso tai pačiai kalbų šeimai. Jūs nepasakėte, poniai Kepar, kaip jūs užtikrinsite, kad kaimo vietovės gautų tai ir tai, turėtų tą prieigą prie plačiajuošio ryšio tinklų. Elektroninė infrastruktūra yra šit, tikrai labai esminis dalykas ir tokioje situacijoje, jeigu jinai būtų gera, įmonės turėtų galimybę geriau vystyti savo veiklą. Ir jeigu jums pavyktų gauti tuos 300 e, E, milijo, milijardų eurų ir įtraukti į šią, e, į, į šią sumą, tačiau dalį šios sumos pas, panaudoti ir į, siekiant įtraukti Baltijos regiono šalių, e, šalis siekiant apjungti tą plačiai juošio ryšio infrastruktūrą Europoje. Tai būtų tikrai puiku. Europos lygmenių mums reikia didesnės harmonizacijos, bendros sistemos. Priešingų atveju elektroninė komercija nebus e, realybė niekomet. Ačiū, sako pirmininkė. Ačiū už jūsų klausimą. Taip, aš iš tiesų suprantu suomių kalbą, netgi keletą žodžių galiu pasakyti suomių kalbą, tačiau ne taip gerai kaip jūs, todėl pereisiu prie anglų. Žinoma. Turime sudaryti sąlygas E, visiems naudotis, e, e, visiems žmonėms gyvenantiems kaimo vietovėse, naudotis sparčiuoju plačiajuošiu ryšiu. Mes visi žinome, kad pati, pati, pati brangiausia mylia ar kilometras yra paskutinis kilometras. Verslo įmonės investuoja į stambiuosius miestus kur populiacijos tankis yra didelis, kadangi tai neša daugiau pelno. Tačiau, kaip mes visi žinome, galimybė naudotis interneto ryšiu jau yra ir e, žmogaus viena iš pagrindinių teisių, bent jau Europoje šiuo metu. Mes turime sudaryti visas galimybės žmonėms naudotis interneto, internetu grindžiamomis elektroninėmis paslaugomis ir tiems žmonėms, kurie gyvena kaimo vietovėse. O klausimas susijęs su mokesčiais yra gerokai didesnis, e, e, didesnė problema, negu aš galėčiau ją aptarti, turėdamas likusias 20 sekundžių. Tačiau aš prisidėsiu, remsiu e, PVM harmonizacijos procesus, siekdamas, kad būtų, pavyzdžiui, gyvendinama vieningai, harmonizuotai gyvendinama bendroji mokesčio bazė, kadangi tai yra labai svarbus aspektas mažoms ir vidutinėms įmonėms ir apskritai verslui. Tačiau e, tikiuosi, kad tą klausimą dar galėsiu plačiau aptarti kitų klausimų kontekste. Ik heb een uh, specifieke bezorgdheid. Digitalisering heeft. Dėkoju. Man ir kyla e, susirūpinimas dėl skaitmeninimo kuris iš tiesų turi didžiulį potencialą, tačiau jame, jis, jame slypi ir tam tikri pavojai susiję, pažiūrėjau, su duomenų apsauga, kaip jūs teisingai sakėte. Būdamas gydytojas, aš žinau, kad e, vis dažniau e, internetinėmis paslaugomis naudojasi ir e, medicinos darbuotojai. Ir mes esame iš tiesų nepakankamai saugus, e, naudodamėsi ar teikdami tam tikrą informaciją, ją, keldami ją į internetą ir panašiai. E, tai pasakytina ir apie konkrečių duomenų, medicinių duomenų e, srautus, kurie keliauja internetu. Ką jūs darysite, kad tie duomenys būtų perduodami, pavyzdžiui, draudimo bendrovėms kiek įmanoma saugiau, arba kaip jūs užkirsite kelią E, tokių, e, pavyzdžiui, e, konfidencialių medicininių duomenų gro, grobstimui arba įsilaužimui į, tos, į tų duomenų bazės. Uh, Aš jau šiandieną kalbėjau apie tai, kad duomenų saugumas yra vienas iš, iš esminių principų, kai kalbame apie skaitmininę rinką. Ypač, kai kalbame apie sveikatos apsaugos rytį. Tai yra labai delikatus, delikatis rytis. Uh, Taigi pasitikėjimas ir saugumas čia yra privalomas dalykas. Tad mums reikia saugoti duomenis labai, užtikrinant tikrai labai aukštą saugumo lygį. Duomenų apsauga nėra e, kažkas, kas, ką, ko turėtų imtis e, reguliuojančios struktūros ar, ar, ar verslas, pats verslas, tai neturėtų būti jam tenkanti našta. Duomen, duomenų apsaugos agentūros e, neturėtų būti tie pagrindiniai subjektai, kurie turėtų to užsiminėti. Juk duomenų apsauga tai yra visų pirmiausia pasitikėjimo klausimas, mūsų piliečių saugumas, mūsų verslo saugumas ir elektroninės paslaugos, jeigu žmonės negali pasitikėti tomis elektroninėmis paslaugomis, tuomet jie jomis niekuomet nesinaudos. Jeigu žmonės e, tomis paslaugomis gali pasitikėti, tuomet jomis ir naudosis. Prisiminkime, e, pavyzdžiui, Šumacherio e, bylą. Pirmieji įrašai E, duomenų įrašai buvo pavokti, tačiau tai buvo papiriniai įrašai, o ne skaitmeniniai įrašai. E, galiu pasakyti, kad daugeliu atveju yra taip, kad pavokti kokią nors informaciją ir ją e, neteisingai naudotis, pasinaudoti popierinę formą ne, daug su, lengviau negu pasinaudoti ar, ar pavokti skaitmeniniu būdu perduodama informacija, kurios, e, duomenų, kurios saugumo užtikrinimas yra gerokai aukštesnio lygio. Dėkui. Andrus, Pana Kalas. Ačiū. Dabar aš paklausiu estų kalbą. Pirm, savo įženginėje kalboje jūs kalbėjote, jog E, ekonomika be popierių yra įmanomas dalykas, tačiau man būtų įdomu sužinoti, kada jūs įsivaizduojate, tai yra iš tiesų realiai įmanoma. Šia Europos parlamente mes taip pat kasdieną gaminame tonas popieriaus ir galėtume tikrai jį, tą, tą popierių išsaugoti, sutaupyti. Taigi tai yra svarbus klausimas. Ačiū šį klausimą. Ir tai, kad būtume skatintumėme tą e, e, daugia kalbiškumą, aš irgi atsakysiu estų kalbą. Iš tiesų noriu pasakyti, kad mes nepradėsime nuo nulio, kai kalbuosi, kalbu apie Europos komisiją ir e, apie tai, kad Europos komisijos darbas turėtų tapti darbu be popieriaus. Mes jau e, šį beitą esame nuveikę. Ir Europos komisija, ir Europos parlamentas tam tikrų atžvilgių jau yra institucijos dirbančios e, e be popieriaus, nenaudojančios jo per daug. Tačiau yra dar nemažai galimybių dar labiau sumažinti popieriaus ar popierinių dokumentų naudojimą ir Europos parlamente, ir Europos komisijoje. Pavyzdžiui, tie elektroninės, tos elektroninės sąskaitos jos gerokai supaprastino e, daugelio vartotojų Ispanijoje, Suomijoje ir kitose ES valstybės narėse gyvenimą. Ir mums reikėtų pradėti naudoti tokias e, elektroninės sąskaitas ir Europos komisijoje. Ir aš manau, kad vieną dieną tai vyks ir Europos parlamente. Mm, vieną kartą įtre komiteto posėdžio metu aš paklausiau, kodėl, kai perkame lėktuvo bilietus, galime e, pirkti elektroninius bilietus ir juos naudoti, kodėl turime išspausdinti tas elektroninius e, bilietus, kuomet reikia juos pateikti kaip įrodymą Europos parlamento administracijai. Aš esu įstikinęs, kad m, mm, tampant tam tikrų teigiamų pavyzdžių, mes galime labai daug ką išjudinti ir daug, ko, daug ką pakeisti. Ir Europos komisija, ir Europos parlamentas turi tapti tokiu pavyzdžiu elektroninio verslo ir elektroninės veiklos pavyzdžiu visai Europos Sąjungai. Dėkoju. Barbara Spinelį iš Libe komiteto GUE frakcijos. Ačiū. Kalbant apie Europinę skaitmeninę darbo atvarkę, už kurias būsite atsakingas kartu su komisaru Oettingeriu, taip pat ponė Jurova ir ponu Timemensu, e, ką būtų galima nuveikti šioje srityje, E, kad būtų galima parengti kažkokiu tai internetinių teisų hartiją. Tai būtų tam tikra e, civilinė hartija, panašiai ta, kuri buvo šiemet patvirtinta Brazilijoje, nes man atrodo, kad nepakanka vien tik sukurti rinką, erdvę tai rinkai, nepakanka pademonstruoti, kad e, jūs į ekonomiką žiūrite liberaliai. E, Manau, kad mums reikia kažkokių taisyklių, kurios viską apibrėžtų, apibrėžtų elgesį internete, tai būtų susiję su e, nediskriminavimu, taip pat tinklo neutralumu ir kitais dalykais. Tad norėčiau paklausti vieno dalyko. Ar e, ketinate parengti tokią interneto teisų hartiją, panašią į tą, kuri buvo e, parengta Brazilijoje? Ačiū. Taip, man atrodo, kad tikrai yra toks poreikis ir tikrai tokia interneto teisų hartija Europoje būtų labai naudinga. Nemažai tų principų, kuriuos minėjote, yra išdėstyti e, kažkokiuose kitose reglamentuose ar direktyvose. Tuose teisės aktuose, kurie jau yra patvirtinti. Ir ten yra tie pagrindiniai principai, e, kuriais jūs ir mes visi e, vadovaujamės ir manau, kad būtų galima juos įtraukti į tą interneto teisų hartiją. Šiandien jau buvo kalbėta apie tinklo neutralumo klausimus. Ir turiu pasakyti, kad aš didžiuojuosi, jog pirmąjį kartą ES istorijoje tinklo neutralumas bus e, reguliuojamas, e, reglamentuojamas direktyvos lygiu. Tai bus numatyta mūsų teisėkuroje ir manau tai tikrai yra labai svarbus žingsnis mums visiems. Turbūt visi žinome, kad galimybė naudotis internetu yra viena iš tų vos ne pagrindinių žmogaus teisų Ir manau, kad labai svarbu tas teisės apibriežti kiek įmanoma detaliau, koncentruotai jas pristatyti mūsų piliečiams. Tad mano atsakymas jūsų klausimą būtų trumpas. Taip. Ačiū. Dabar žodis Indrek Tarant iš Žaliųjų frakcijos įtrė komiteto. Ačiū labai, ponė Anzikai kad taip išsamei atsakinėjate, tačiau man kila tam tikrų problemų dėl jūsų atsakymų raštų, kuriuos pateikėte. Čia sakote, kad jūs kaip pilietis visada palaikėte ES idėją ir tas demokratinės e, vertybės. Tačiau žinau, kad jūs buvote Sovietų sąjungoje komunistų partijos narys ir Nežinau, man atrodo, kad čia yra tam tikrų netitikimų tarp to, ką jūs teigiate ir nežinau, ar sugebėsite sukurti pasitikėjimą tarp Europos parlamento narių, jeigu pristatote save e, taip, kaip pristatėte e, jūsų pateiktose atsakymuose. Na, tikiuosi, kad jūsų įsitikinimai yra e, teigiami, tačiau turiu pasakyti, kad dėja, tikiuosi, kad jūsų įstikinimai yra pasikeitę. Ačiū. Mano istorija yra skaidri. Visi Estijos žmonės žino, kad aš buvau komunistų partijos narys, tačiau Estijos žmonės puikiai žino, kad aš taip pat buvau e, antro didžiausio Estijos miesto e, meras. E, jo buvau šešerius metus ir antrą kartą buvau perimtas į tą poziciją. Ir Estijos piliečiai taip pat žino, kad aš keturis kartus buvau išrinktas mūsų Estijos parlamento nariu. Tad jie, net ir žinodami visą mano praeitį, visą istoriją, Estijos žmonės vis vien e, nusprendė, kad tiek ir man asmeniškai, tiek ir mano e, partijai e, vykę parlamento, tai yra rinkimų į Europos parlamentą, rinkimai buvo gana sėkmingi. Tad tokia buvo jų, tai yra rinkėjų valia. Mano praeitis yra skaidri ir aš tikrai neturiu ko slėpti. Ačiū. Dabar Tizenija Bengin iš EFDD. Ačiū. Paskirtasis komisijos nariai. Bendroji skaitmeninė rinka turėtų e, būti svarbus veiksnys mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat skatinti e, augimą. Turiu pasakyti, kad mažas bei vidutinės įmonės sukuria labai daug darbo vietų ir kalbant apie tą spartų į plačiajuostį ryšį, to nori e, šeimos, to nori paprasti žmonės, tačiau neretai kaimiškose vietovėse e, žmonės tiesiog neturi galimybės naudotis interneto ryšiu. Vis dėlto man atrodo, kad reikia pretinti piliečius prie sprendimų prieimimo ir labai tikiuosi, kad vieną dieną e, ta politika bus e, perkelta į tinklą. Norėčiau paklausti, kaip ketinate užtikrinti Europos piliečių teisę į spartų į plačią juosti ryšį. Manau, kad tai yra bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Ir ar jūsų nuomonė e, tai taip pat padėtų užtikrinti intensyvesnį naudojimąsi atvirojo šaltinio programinė įranga? Kaip ketinate skatinti tuos procesus? Ačiū. Mes jau kalbėjome apie tą atvirą šaltinio programinę įrangą šiek tiek anksčiau. Ir mano atsakymas išlieka toks pats. E, taip, Europos komisija turi skatinti tokios e, atviros, atvi, atviro šaltinio programinės įrangos naudojimą. Manau, kad tai e, būtų lankstesnis metodas negu naudotis licenzijuotą programinę įrangą. Ir Bent jau mano nuomonė, jeigu mes nekalbame apie tuos e, e, masinius gaminius, tai yra taip pat ir ekonomiškai efektyviau nei tie licenzijuoti gaminiai. Tačiau čia ir vėl iškyla tas klausimas, kaip rasti tą pusiausvyrą tarp atvirojo šaltinio programinės įrangos ir licenzijuotos e, įrangos. Na, o dėl tų siuntimo kaštų, dėja, labai dažnai jie yra itin aukšti. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie e, prekių pardavimą į užsienio šalis. Pavyzdžiui, e, kalbant apie elektroninę priekybą e, Londone, reakcijos bus vienokios, tačiau žinau, kad kai kuriuose kitose valstybėse narėse net iki dviejų savaičių tenka laukti E, užsakytų prekių ir kaštai, pristatymo kaštai dėja yra neproporcingai dideli. Tad man atrodo, kad mes neturėtume abejingai žvelgti į tokią ES susidariusią situaciją. O dabar dėl tų kaimiškų vietovių. Apie tai šiandien taip pat jau buvo kalbėta ir turiu pasakyti, kad mes turime teikti paramą e, e, įgyvendinant e, sparčiojo plačiajuošio ryšio tiekimą net ir labiausiai nutolusiose kaimo teritorijose. Na, jau įpusėjote šio vakaro testą. Ir dabar perikime prie ketvirtojo etapo Karlos Koelio iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ancipai. Per pastaruosius dviejus, e, per pastarąsias dviejas konvencijas Europos komisijoje tikrai nebuvo didelės uh, pažangos susijusios su 112 e, pagalbos iškvietimo numeriu. Visų pirma, e, kalbant apie susijusios direktyvos įgyvenimą, tai kelia nemažai problemų, be to valstybėse narėse iškyla daug kliučių susijusių su e, tinkamu ir savalaikiu įgyvendinimu. Tik 21 procentas ES piliečių žino apie tą pagalbos išvietimo numerį 112. Na ir jeigu mes norime skatinti ES piliečių saugumą ir gerovę, manau, reikia kalbėti apie šią problemą. Na ir kadangi jūs būtumėte paskirtas kaip komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už bendrąją skaitmeninę rinką, ar galėtumėte patvirtinti, kad tas bendrasis pagalbos telefono numeris taps ES bendrosios skaitinės rinkos prioritetinės rytimi ir ką šioje srityje galėtų nuveikti Europos komisija. Ačiū. Taip, aš manau, kad ta e, bendrojo pagalbos telefono numerio sistema yra labai svarbi, nes ji e, tiesiog neto žodžio prasme padeda gelbėti gyvybės. Ir aš asmeniškai padarysiu viską, ką galiu, kad ta sistema būtų taikoma praktikoje. Tačiau čia ir vėl iškyla pasitikėjimo klausimas. Ar teisingiau pasakius, nepasitikėjimo klausimas. Nes yra e, tam tikrų asmenų ar netgi tam tikrų institucijų, kurios dėja nėra įsitikinusios, kad tie e, pagalbos e, skambučio duomenys e, bus panaudojami kažkaip netinkamai. Tad labai svarbu čia užtikrinti e, mūsų piliečių privatumą, taip pat apsaugoti tuos jautrius, neskelbtinus duomenis ir jeigu pavyks tai padaryti, jeigu mes įtikinsime E, visus, kad jų duomenys yra saugus, jeigu mums pavyks įtikinti Europos parlamento narius, e, komisijos narius. Manau, kad visi, visi tada teigiamai pasisakys už tą bendrąjį pagalbos telefono numerį. Ačiū. Dabar Nikola Danti, SD atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nariai. Yra trys pagrindiniai pasiūlymai, dėl kurių Europos parlamentas jau išsakė aiškę poziciją. Kalbu apie tą um, sujungto žemino teisėkūros paketą, taip pat e, tinklų saugumo direktyvą ir dar vieną susijusi pasiūlymą. Manau, kad jie galėtų ženkliai prisidėti prie uh, atotrukio mažinimo, kalbant apie piliečių, įmonių e, atotrukio mažinimą. Tad norėdami tai padaryti, turime pasiekti ambicingą susitarimą su taryba ir kokius konkrečius pasiūlymus ketinate pateikti. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie e, tinklų saugumo direktyvą, Ar jūsų nuomonė, be to būtino bendradarbiavimo ES lygių reikėtų skatinti ir bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu ir e, taip pat skatinti tą pasaulinę e, tinklo valdysenos reformą? Ačiū. Manau, kad pirmiausia e, reikia baigti dėrybas dėl telekomo bendrosios rinkos paketo. Ir kaip jau buvo minėta šiandien ne vieną kartą, TCM yra labai svarbus, kalbant apie bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimą. Visi TCM elementai yra svarbus ES piliečiams ir kalbant, pavyzdžiui, apie vartotojų teisų apsaugą, e, taip pat apie tinklo neutralumą, tai taip pat iškyla į pirmą planą. Atleiskite, nepa, nespėjau užsirašyti antrosios jūsų klausimo dalies. Galbūt galėtumėte pakartoti. Norėjau paklausti, kokių veiksmų ketinate imtis, siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai bendradarbiavimą tiek ir ES mastu, tiek ir platesniu, globaliu mastu. Ačiū. Na, aš panašu, ta, iš, iš pirmo karto nesupratau jūsų klausimo dalies susijusios su tuo globaliuoju aspektu. Uh, Turbūt žinote, kad vyksta dėrybos dėl to saugumo garanto susitarimo. Jos yra gana sudėtingos ir Europos parlamentas pateikė 13 pasiūlymų. Iš tų 13 pateiktų pasiūlymų dauguma yra susijusių su verslo aspektais ir teigiamai buvo sureaguota į tokius pasiūlymus, tačiau Taip pat labai svarbu išspręsti tą klausimą susijusiu su išimtimi taikoma nacionalinio saugumo klausimais. Ir mes šiuo atveju turime būti iki galo tikri, kad nacionalinio saugumo išimtis bus naudojama tik išimtiniais atvejais, kad tai nebus daroma nuolat ir tai nebus taikoma visiems duomenims. Ir man atrodo, kad šiuo atveju Junktinės Amerikos valstijos turi pateikti e, realius įrodymus, kad ES piliečiai gali jais pasitikėti. Tačiau manau, kad tas laikinas proceso sustabdymas lieka kaip tam tikra opcija. Ačiū. Ta klausimą užduosiu aš pati. Jūs vienai, vienam iš mano kolegų pažadėjote, kad surenksite viešus klausimus internetu, bet mes turime įvertinti jūs, atsižvelgiant į tai, ką jūs pasakysite šiandien šioje salėje. Bet aš tikiu tokiu skaitmeniniu bendravimu su piliečiais. Dėl to aš paprašiau, ką žmonės nori, norėtų paklausti per Twitterį. Ir yra klausimų ir apie kibernetinį saugumą, ir autorių teisės, ir apie tai, kad reikia atitinkamų teisės aktų ateityje. Bet aš kelis užduosiu jums klausimus, e, kuriuos gavau iš verslo organizacijos e, per Twitterį dėl e, duomenų apsaugos teisės aktų ir kaip užtikrinti čia pusiausvyrą tarp piliečių ir įmonių visoje bendrojo rinkoje, kalbant apie tas problemas, su kuriomis susidurė smulkus verslas, dėl to, kaip jie galėtų naudoti vartotojų duomenimis tam, kad galėtų pažaboti skaitmenės rinkos potencialą ir nepažeisti vartotojų teisių. Ačiū už klausimą, kurį jums uždavė interesantai Twitterio tinkle. Duomenų apsauga, kaip jau minėjau, nėra skiriama reguliuojančioms agentūroms. Domenų apsauga remia visus, visas verslo įmonės, svarbi visoms verslo įmonėms, nesvarbu koks būtų tų įmonių dydis. Domenų apsauga, privatumo apsauga, bendrai kalbant, tai būtų ir faktiškai pasitikėjimas. Tai yra internetinių elektroninių sprendimų pagrindas, skaitmeninių paslaugų pagrindas. Nes be duomenų apsaugos, mano manimu, niekas negalėtų plėtoti sėkmingo verslo. Turime surasti tinkamą pusiausvyrą tarp piliečių interesų ir verslo interesų. Bet vėlgi, turiu pasakyti, kad čia nereikia visko pradėti nuo nulio. Procesas yra testinis. Ir aš manau, kad mes judame gan greitai, spręsdami tuos klausimus. Aišku, mes visi norėtumėme, kad būtų tie reglamentai parengti, prieš atsiveriant techninėms galimybėms veikti. Deja, tas nėra įmanoma. Taigi aš kiek įmaindamas sieksiu to balanso tarp pagrindinių teisų apsaugos ir verslo interesų. Ačiū. Morten Pietersen, Alde, frakcija Lybė komitetas. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Ansipai. Europa turi būti novatoriškesnė ir konkurencingesnė, taip pat atviresnė ir skaidresnė. Saveikumas, atviri standartai, mano vertinimu, yra būtini Europos plėtrai, siekiant konkurencingumo atviros rinkos. Ar jūs pritarėte saveikumui ir atvirų dokumentų naudojimui sisteminiu pagrindu, kalbant apie visas ES institucijas ir standartai jūsų vertinimu, kokį vaidmenį turėtų suvaidinti. Europos komisija ir, ir parlamentas turėtų turėti atvirus standartus ir in, infrastruktūrą, kurią naudotųsi tarpusavyje. Ir bendriau kalbant, ką jūs padarysite, kad padėtumėte Europos bendrovėms ir uh, duomenų apsauga bei privatumas, kad įgautų tą europinį matmenį. Ačiū. Ačiū. Saveikumas daugeliu atveju yra esminis žodis. Turime daug internetinių elektroninių sprendimų, įvairiose valstybėse narėse, bet negalime tai sprendimais pasinaudoti. Tai šio laikiniais sprendimais negalime pasinaudoti kitose šalyse. Vėlgi aš norėčiau pakalbėti apie savo šalį. Kasmet 20 tūkstančių estų dirba kaiminėse šalyse ir jie turi atsivežti dokumentus iš e, visuomenės e, piliečių registro, e, norėdami dirbti šaly, kaiminėje šalyje. Atsiprašau, čia tiesiog trūksta savaikimo, savai, saveikumo ir dėl saveikumo trūkumo to padaryti neįmanoma. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie dirba kaiminėje šalyje ir artimiausia Mūsų kaiminė šalis yra labai puikiai išsivyšysi valstybė informacinių ir ryšių technologijų srityje, tai yra Suomija. Ir kasmet tie 20 tūkstančių žmonių vyksta dirbti į Suomiją ir turi pirkti lėktuvo kelto bilietus. Ir tada jie sugrįžta į Estiją, kartais galbūt ir ambasadoje Suomijoje susitvarko tos dokumentus, bet ne visuomet, taigi turi grįžti į Estiją, stovi eilėse, kad galėtų gauti tuos dokumentus, ten gauti parašus, surinkti anspaudus ir tada vėl sėsti į lėktuvą ar į keltą, keltą sugrįžti į Suomiją ir tada Suomijoje tie valstybės tarnautojai labai atidžiai įsiveda tuos tą informaciją į savo kompiuterius. Ir ta informacija vėlgi tampa skaitmeninė nesunku suprast, kaip 21 amžiuje taip viskas gali būti sudėtinga. Nemanau, kad taip turėtų būti. Mes turime reikalauti, kad sistemos tarpusėje saveikautų. Ačiū. Kornelija Ernst, GUE, pramonės komitetas. Vielen Dank. Dėkoju. Norėčiau sugrįžti prie duomenų apsaugos. Jūs kaip komisijos narys būsite atsakingas ir už e, duomenų apsaugos reformas ir taip pat atitinkamas sutartis, kurios bent kažkaip bus susijusios su duomenų apsauga. Ir jūs žinote, kad parlamentas yra prieėmęs e, pasiūlymą dėl duomenų apsaugos reformų paketo kurio esmė yra ta, kad tie, kurie e, tuos duomenys doroja, turėtų laikytis atitinkamų ES teisės aktų nuostatų. E, tačiau tai kol kas e, labai prieštarauja daugeliu įvairių egzistuojančių sutarčių nuostatų. Tad mano klausimas būtų, ar jūs sutinkate, kad toks, toks sutarimas kaip saugaus uosto sutarimas nesiūlo, dar kol kas nesiūlo tinkamos duomenų apsaugos tinkamo domenų apsaugos lygio, ar reikėtų tą sutartį apskritai suspenduoti arba kažkaip tai iš esmės pakeisti ir taip pat ir reikėtų prisimirti tą tip, TTIP susitarimą ir galbūt čia taip pat mums reikėtų galvoti apie jo atitinkamus pakeitimus, kad užtikrintume didesnį, aukštesnį domenų apsaugos lygį. Mm. Ačiū. Aš jau kalbėjau šiandieną apie saugaus uosto klausimą, tačiau dar kartelį pakartosiu. Saugaus uosto principas nėra pakankamai saugus. Visi čia sutiksite su tuo, kad Europoje šis, ši nuostata dar nėra ši kol kas saugi. Mums ją reikia padaryti iš tiesų saugia, kad tai būtų mūsų stambiosios įmonės, mūsų piliečiai yra tuo suinteresuoti. Taigi mes turime padaryti tam tikrų egzistuojančių tos taisyklės pakeitimų. Europos parlamentas pateikė 13 pasiūlymų. Dauguma iš jų e, buvo priimti tikrai teigiamai. Todėl net ir tie pasiūlymai, kurie susilaukė teigiamos reakcijos, e, jie padės e, šią nuostatą paversti saugesnė, tačiau nepakankamai saugia vis dėlto, nes daugelis, e, nes mūsų piliečiai iš tiesų yra susirūpinę dėl tos su nacionaliniu saugumu susijusio išimtimi. Jie nežino, kaip ta išlyga, ar išimtis bus panaudota realiai, kaip jie bus naudojamasi, kokiose situacijose. Ir dabar mes laukiame realių žingsnių iš Junktinio Amerikos valstijų pusės. Jei iš jungtinių valstybių nesulauksime aiškių atsakymų į tai, kaip ši nacionalinio saugumo užtikrinimo išlyga bus konkrečiai naudojama, tuomet be abejo e, susitarimo suspendavimas bus vienas iš mūsų galimos reakcijos variantų. Dėkoju. Vienas Albe iš e, žaliųjų frakcijos. Pone Ansipai, dėkoju už jūsų griežtus žodžius dėl duomenų apsaugos. Manau, kad jūs tikrai galite tikėtis daugumos šių rūmų paramos. Mes, kalbėjome, mes taip pat priėmėme savo atitinkamą e, dokumentą, e, savo e, rezoliuciją, kuri patvirtina mūsų visokiojo pasipareigojimą aukštam domenų apsaugos lygiui. Taigi, kaip jūs ketinate E, komisijoje dirbdamas išsaugoti tą aukšto duomenų apsaugos reikalavimo lygį, kurio, kurį mes kel, apie kurį mes kalbame. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad paslaugos ir prekės siūlomos Europos rinkoje netaps uh, pavyzdžiui, e, tam tikrą galimybę į ES rinkas patekti per atgalinės, atgalinės duris, e, e, pavyzdžiui, NSA agentūrai Junktinių valstybių ar panašiai, panašiems subjektams. Didžioji Europos parlamento dauguma pritarė duomenų apsaugos reglamentui ir kaip aš visą tai suprantu, geroji žinia yra ta, kad vis daugiau valstybių narių taip pat pritarė tai duomenų apsaugos sistemai, kurios mes siekiame. Aš pasižadu daryti viską, kad surastume geriausius, tikamiausius sprendimus mūsų piliečiams. Esu gana įsitikinęs, kad e, mano mm, pirmtakai taip pat norėtų ir norėjo e, bendrą skaitmeninę rinką matyti kaip realybę, kaip kažką, kas jau yra tikrovė. Tačiau tai nėra įmanoma be tinkamo duomenų apsaugos lygio. Duomenų saugumas yra esminė e, skaitmeninės vidaus rinkos funkcionavimo prielaida. Ir e, pavyzdžiui, atvirojo šaltinio programinė įranga Čia kaip tai yra ir Wikipedija. Visi žino, kad gali ją naudotis, kiekvienas gali prie jos kūrimo prisidėti. Ir jeigu visa tai yra įmanoma, tuomet, kaip aš tai suprantu, tai tampa gana paprasta rasti ir tam tikrų spragų, pro kurias būtų galima e, prasmukti. Ir aš manau, kad ta licencijuota programinė įranga nėra tokia paprasta šio požiūriu, nėra, ją, ją nėra paprasta įsilaužti, lyginant su atvirojo šaltinio programinė įranga. Tačiau, kaip jau sakiau, visa tai yra pasitikėjimo klausimas. Mums reikia sukurti tikrą pasitikėjimą Europoje, pasitikėjimo atmosferą. Dėkoju. Darijo Tambironė, pramonės komiteto atstovas. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, čia atstovauju vienam iš mano kolegų. Pone komisijos nary, paskirtasis komisijos nary. Jūs būsite atsakingas už skaitmininę vidaus rinką ir norite e, e, sutelkti į vieną specifinį aspektą, tai yra internetą. Internetas nėra vien tik tai pirkimo, pardavimo erdvė ar paslaugų, prekių cirkuliavimo erdvė. Tai yra taip pat ir tam tikrų gerybių e, kūrimo erdvė, viešoji erdvė. Jeigu norime ką nors sužinoti, gauti tam tikros informacijos, keistis e, kultūriniu turiniu ir panašiai, visa tai, e, visam tam internetas yra reikalingas. Ar jūs norite, ar jūs taip pat sutinkate, kad internetas yra viešoji gerybė, kuriai nepavaldžios jokios reguliavimo taisyklės? Aš manau, kad internetas turi likti atviras ir įtraukus. Žinoma, ES mes turime saugoti savo kultūrinę įvairovę ir manau, kad tą darome visai neblogai. Jūsų klausimas taip pat buvo susijęs ir su interneto valdymo aspektais. Aš pasisakau už daugia nacionalinį, daugia šalį interneto e, valdymą ar valdyseną. Žinome, kad visame pasaulyje e, dabartinis šiandieninis E, modelis, kuris dabar egzistuoja internete, interneto valdysenos modelis, e, e, yra, jį siekima pakeisti į tarp vyriausybinį valdysenos modelį. Manau, kad tai nėra teisinga, kadangi pasaulinis interneto valdysenos modelis yra primtinesnis, jisai įtraukia ir nevyriausybinės organizacijas, kurios, kurių veikla yra labai teigiama interneto vystimosi požiūriu. Tačiau vyksta įvairūs pokyčiai ir mes jų neišvengsime ir aš manau, kad šiandieną kai kuriuose valstybėse e, tokios organizacijos nėra e, tinkamai įtrauktos į interneto e, veiklai, interneto valdysenos rautus. Aš manau, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir mums. Ponas Stepaneč iš EPP e frakcijos. Sėdajúca, vážený pán kandidát na komisiją. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia paskirtas komisijos nary. Labai džiaugiausi girdėdamas jūsų įžanginėje kalboje e, aspektus susijusius su elektroniniu parašu. Aš pats asmeniškai manau, kad elektroninis parašas yra esminis elementas siekiant užtikrinti efektyvesnės, geresnės kokybės elektroninės paslaugas mūsų piliečiams. Tad mano klausimas yra, yra toks, ką jūs ketinate daryti, kad e, būtų visokiojopai gyvendintas tas elektroninis e, parašas ir visos procedūros ateityje su juo susijusios būtų kiek įmanoma sklandesnės. Dėkuoju iš jūsų klausimą. Aš Ir vėlgi pateiksiu pavyzdį iš šalies, kurią geriausiai pažįstu. Estijoje mūsų piliečiai e, e, turi tikrai labai gerai apsaugotą e, e, skaitmeninę tapatybę. Ir 2007 metais buvo priimtas atitinkamas įstatymas, e, pagal kurį E, mūsų piliečiai, kiekvienas pilietis gali naudoti tą elektroninį parašą. Ir tą daro be ne visi. Nuo 2002 metų 175 milijonai e, elektroninių e, parašų buvo sukurta, turint omenyje, kad mūsų populiacija, mūsų gyventojų skaičius siekia tik tai 1,3 milijono. Ir šis E, šis elektroninis parašas kaip, met, kaip priemonė mums padėjo išsaugoti ar, ar sutaupyti net visą savaitę darbo e, ir gerokai e, padidino, sustiprino mūsų, mūsų BVP augimą. Europos Sąjungoje mes jau turime atitinkamą direktyvą ir remianti šio teisės aktu skaitmeninė, skaitmeninė tapatybė turi būti mm, pripažįstama remintis tam tikrais standartais. Ir aš manau, kad e, šis teisės aktas yra iš tiesų labai reikšmingas žingsnis į priekį, siekiant įgyvendinti tą elektroninio parašo e, metodą ar priemonę visose ES valstybėse narėse. Dėkoju. Yes, indeed, for IMCO. Virginija Rozerį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisijos nariai. Kadangi šis parlamentas nekarta yra akcentavęs, skaitmeninė bendra rinka leistų užtikrinti darbo vietų kūrimą ir ekonominį augimą. Tačiau skaitmeninė rinka turi sukurti galimybės vartotojams ir įmonėms, bet taip pat ir viešoms institucijoms vietos nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Europos administra administracija, taip pat viešosios paslaugos internetu leistų patenkinti piliečių ir įmonių konkrečius interesus. Aš džiaugiuosi, kad jūs ketinate skatinti elektroninę administraciją ir tas paslaugas ir kokiu konkrečiu priemonių ketinate imtis tam, kad viešųjų paslaugų modernizavimas ir skaitmeninimas tikrai leistų užtikrinti elektroninę valdyseną, kad būtų užtikrintas bendras vienas, vienas e, langelis e, pripažįstant e, profesinės kvalifikacijas, nes tokiu būdu iš tiesų e, būtų galima užtikrinti kur kas geresnį paslaugų teikimą ir užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą. Kokių konkrečių priemonių jūs ketinate imtis tam, kad pasiektumėte šią tikslą? Thank you. Uh, we already touched. Dėkoju. Šiandieną jau minėjome e, tą galimybę mm, rodyti pavyzdį. Ir mes turime galimybę rodyti pavyzdį savo piliečiams, valstybėms narėms, kaip nu, pasinaudoti elektroninių knygelių e, metodu ar priemonė. Mūsų piliečiams tai yra iš tiesų naudinga, jeigu e, jiems e, ši priemonė naudinga ir patinka, tuomet be jokios abejonės jie imsia naudotis. Ir vėlgi turiu sugrįžti prie Estijos pavyzdžio, kai mes sukūrėme elektroninę keščių valdybą. Mūsų žmonėms e, tai labai patiko. Ši, ši priemonė tapo labai populiari. Iki, iki tol, kai mes jos neturėjome, mūsų mokesčių mokėtojai neštavo mokesčių deklaracijas į mokesčių inspekcijas. Jie net nesiūsdavo jų paštu, kad būtų, jie norėjo būti tikri, kad, kad jų deklaracijos pateko į saugias rankas, kad jos buvo tinkamai išpildytos ir panašiai, pakankamai saug, yra užtikrintas saugumo lygis tinkamas. Tačiau dabar jau jie turi galimybę naudotis e, tokių, e, tokių mokesčių deklaravimo paslaugomis internetu. Ir tai yra labai paprasta. Ir tai užtrunka 30 sekundžių pateikti tokią mokesčių deklaraciją. Galbūt kai kuriems žmonėms gal 3 minutės ar kitiems 5 minutės, tačiau tai ir viskas. Jūs ir visi gali būti tikri, kad nebuvo padarytas jokios klaidos ir niekas jų nenubaus ir jie nepateks į kalėjimą. Sažiningi mokesčių mokėtojai yra tikri, kad tokia sistema veikia. Net 95 procentai mūsų gyventojų šiais metais pateikė savo pajamų mokesčių deklaracijas, pasinaudojo būtent to, to e, elektroninė, ta elektroninė sistema. E, Taigi aš manau, kad šis metodas yra tikrai labai veiksmingas ir naudingas ir e, perspektyvus. Epsinto Zanovskai iš ECR. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis e, paskirtas komisijos nary, man džiugu, kad jūs norite e, dar labiau patobulinti bendrą skaitmeninę rinką. Mes praėjusiais metais labai daug diskutavome apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę Connecting Europe, kurią jūs minėjote. Ir, e, tačiau jis susilaukė didžiulio lėšų apkarpimo. Tai buvo du projektai, kurių galiausiai nebuvo e, ryštasi paremti. Tai yra vienas skirtas e, paremti e, plačiai juošio praspartaus vyščio internet plėtojimą. Ir čia mes, aišku, e, nebeturime galimybės prisig... priartėti prie dinamiškai besivystančių šioje srityje Azijos valstybių. O ir kitas projektas buvo susijęs su plačiai juoščio spartaus ryšio E, naudojimu kaimo vietovėse, o ne urbanistinėse vietovėse, kuriuose tas toks, tokia prieiga yra gerokai paprastesnė. Kaip jūs ateityje ketinate e, prisidėti prie paramos šio, šiems projektams, kad jie visiškai nesužlugtų? Thank you. Ačiū. Taip, dėja turiu pasakyti štai ką Finansavimo nepakanka, kad apimtume visą Europos Sąjungą ir e, padengtume ją itin sparčiu plačiai juošiu internetu pagal tą Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Tačiau yra kitų galimybių, kitų šaltinių. Yra, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas. Taip pat pagal Horizontas 2020 programą e, ten e, taip pat yra numatyta tam tikrų gana ženklių lėšų tam skirti. Taip pat Europos investicijų ir struktūriniai fondai gali būti panaudoti. Tad tikrai yra lėšų, kurios gali būti skirtos plačiai juos šiam internetui. Tačiau jeigu mes norėtume apimti visą ES teritoriją e, ir užtikrinti 100 MB per sekundę interneto spartą reikėtų mažiausiai 200 milijardų eurų siekiant įgyvendinti tokį planą. O tai yra neįsivaizduojamai didelė pinigų suma. Tačiau pažvelkime, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijas. Jie nenaudoja centrinės vyriausybės lėšų e, interneto plėtrai, jie naudojasi kažkokiamis tai savivaldybių lėšomis, tačiau, kaip jau minėjau, centrinės vyriausybės lėšomis nėra naudojamasi, tačiau, pavyzdžiui, Australijoje, Japonijoje, Pietų Korejoje. Iš esmės daugiausia e, naudojamos e, e, lėšos interneto tinklų tiesimui, tai yra viešosios valstybinės lėšos, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kitaip pasakius. Na ir Jurki Kotainen tikrai turės e, parengti labai didžiulį investicijų paketą, tai yra 300 milijardų eurų. Ir aš labai tikiuosi, kad tiems skaitmeniniams reikalams mes gausime apie 35 milijardus eurų iš to 300 milijardų eurų paketo. Be abejo, niekas dar nėra nuspręsta, tačiau aš jau tarsi duodu užuominą kolegai dėl tų sumų. Manau, kad naudojant tam tikrus svertus galima padidinti šią sumą iki 130 milijardų eurų. Matau, kad baigėsi mano laikas, labai atsiprašau. Na, tai teks palikti šį klausimą e, šioje vietoje. Dabar žodis Korai van Neuvenheisen iš Alde frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nariai, klausantis jūsų atsakymų, susidaro tikrai akivaizdus įspūdis, jog Estija yra tikrai pirmaujanti šalis skaitmeninių reikalų srityje. Ir mano klausimas bus susijęs su ES gyventojais bei senėjančia visuomenė. Niekada iki šiol nebuvo tiek daug pagyvenusių e, gyventojų ir tai sukelia labai daug iššūkių, naujų iššūkių, pavyzdžiui, mūsų sveikatos priežiūros sistemams. Tad norėčiau paklausti, ar jūs palaikote tą elektroninę receptų išrašymo sistemą, kurį gyvenate kai kuriuose valstybėse narėse ir kaip jūs ketinate užtikrinti tokios sistemos įgyvendinimą tarp valstybinių principų. Ačiū. Be abejo, aš palaikau šį E, elektroninio receptų išrašymo principo įgyvendinimą. Ir žinau, kad Švedijoje tokia programa taikoma ir ji buvo populiari nuo pat pirmos dienos. Ta pati situacija nutiko ir Graikijoje Kai Graikijoje buvo pradėta įgyveninti šį programą, 95 procentai visų pacientų pradėjo naudotis tą e, elektroninio e, recepto sistemą. Na ir man geriausiai žinomoje šalyje, tai yra Estijoje, e, ta sistema dėja buvo gana sudėtinga kilo tam tikrų problemų ir vyriausybė už tai sumokėjo šiek tiek mažiau nei vieną milijoną eurų, turiuomenėje už tos programos įgyvendinimą. Tai tikrai ne milijardas, tai e, vos mažiau nei milijonas eurų. Ir dėje iškilo tam tikrų techninių e, problemų susijusių su e, šia elektroninio receptų išrašymo sistema. Tačiau Šiandien visi mūsų piliečiai yra itin patenkinti, kad tokia sistema naudojama. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie e, lėtinės diagnozes, nereikia vis eiti pas savo šeimos gydytoje, užtenka tiesiog paskambinti, tada pasinaudoti savo tapatybės kortelę ir įsigyti reikalingus vaistus iš bet kurios vaistinės. Sistema realiai funkcionuoja ir net nebejoju, kad palengvina mūsų piliečių gyvenimą. Taip pat kalbėjote apie senėjančią visuomenę. Yra vadinamoji sidabrinė ekonomika ir man atrodo, kad ten tie skaitmeniniai elementai gali tiesiog sukurti stebuklus. Galbūt kaž, kažkada bus tie elektroniniai receptai išrašomi ir uh, mūsų medicinos tarnyboje. Dabar paskutinis, e, dar vienas klausimas Evai Paunovai skiriama žodis iš EPP. Labadiena visiems. Paskirtasis komisijos nariai. Kaip jau šiandien girdėjome, Estija tikrai yra e, e, sėkmės pavyzdys, kalbant apie elektroninį parašą ar elektroninį balsavimą. E, Tačiau turiu pasakyti, kad mano gimtoje šalyje mm, neseniai vykusiuose rinkimuose labai nedaug balsuotojų naudojusi tokią sistemą, elektroninę sistemą ir manau, kad tai yra ženklas, kad labai svarbu gerinti tą mm, dalyvavimo skatinimą. Man taip pat, kaip EPP atstovė, atrodo, kad bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas, pilnas įgyvenimas yra labai svarbus elementas. Tad man atrodo, kad informacinės bei ryšių technologijos šiuo atveju taip pat yra gyvybiškai būtinos ir norėčiau paklausti, ar tai taip pat gali prisidėti prie aktyvesnio dalyvavimo politiniuose procesuose, ar ES turėtų paskatinti valstybės norės įgyvendinti tokias sistemas, e, pavyzdžiui, susijusias su elektroniniu balsavimu ir kaip ketinate skatinti elektroninės valdysenos plėtrą. Ačiū labai e, dėl to elektroninio balsavimo ir rinkimų. Tai visų pirma yra e, nacionalinės kompetencijos klausimai. Ir aš, kaip paskirtasis komisijos narys, tikrai nenoriu sakyti, kad visose valstybėse narėse reikia naudotis tą elektroninio balsavimo sistemą. Viskas priklauso nuo nacionalinių vyriausybių, būtent jos turi primti tokius sprendimus, tačiau aš asmeniškai be abejo pasisakau už tuos vadinamosius E rinkimus. Na ir Estijoje 2005 metais pirmiausiai E, pirmą kartą buvo panaudota tokia sistema. Visoje valstybėje buvo sudaryta galimybė balsuoti elektroniškai per savivaldybių rinkimus. Ir tik 10 tūkstančių žmonių tuomet balsavo internetu. Tačiau, kaip jau nekartą sakiau, čia ir vėl į seną žengia pasitikėjimas. Jeigu E, žmonės gali pasitikėti, kad jų balsas yra saugus internete, e, kad jeigu jie gali pasitikėti tą elektroninę sistemą, tada jie ryšys balsuoti elektroniniu būdu. Ir per paskutinius e, parlamentinius Europos parlamento rinkimus apie viena trečioji visų balsų buvo atiduota elektroninėje balsavimo sistemoje. Estijoje. Ir aš manau, kad mes turime sudaryti galimybę dalyvauti tame viešajame gyvenime e, ir tiems asmenims, kurie, taip sakant, gyvena internete. Ir tai nėra vien tik jauni žmonės, turiu pasakyti. Tai yra ir pagyvenę žmonės. Pavyzdžiui, Estijoje nemažai pagyvenusių žmonių puikiai moka naudotis kompiuteriais ir jie balsuoja elektroniniu būdu. Ačiū. Žiogotieris, APP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, paskirtasis komisijos nariai. Jūs pristatėte skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją. Kaip komisijos vicepirmininkas turėsite puikių galimybių derinti tai, kas vyksta komisarų kolegijoje, nes jums teks dirbti kartu labai konkrečiose srityse. O aš turiu keletą konkrečių klausimų. 14 procentų smulkių vidinių įmonių naudojasi elektroninę priekybą. Ar tai reiškia, kad jiems trūksta apmokymų ir jie negali tinkamai valdyti šios sistemos, ar trūksta pinigų, kad galėtų atnaujinti savo infrastruktūras ir gauti prieigą prie skaitmeninės rinkos? Ar nemanote, kad būtų įmanoma galbūt pasinaudoti regioniniais fondais arba socialinio fondo lėšomis, kad padėtumėme MBI gauti prieigą prie naujų galimybių ir spręsti naujas iškylančias problemas. O kalbant apie galimybių, vienodas galimybės, egzistuoja skaitmeninė takoskira. Kaip jūs savo departamente ketinate įveikti tą takoskirą tarp kaimo ir miestų, tarp kartų, nes tai yra veiksnys dar didesniam susiskaldimui. Skaitmenėje rinkoje reikalingas konkurencingumas. Tai reiškia, kad interneto kaštai turi būti panašus visoje Europoje Ar jūs dirbsite su pagrindiniais tiekėjais tam, kad užtikrintumėme homogenišką konkurencingą rinką? Labai pautu, kad tik tai 14 procentų MVI parduoda savo prekes internetu. ir jų yra tiek nedaug dėl suskaldytos rinkos. Labai sudėtinga parduoti per sienas į kitą valstybę, kai rinka tokia susiskaldžiusi. Taigi turime spręsti tą problemą. Aišku, trūksta ir informacinių technologijų specialistų. Čia vėlgi reikia paruošti daugiau tokių specialistų, kaip sakiau, žanginėje kalboje. 2020 metais 900 tūkstančių tokių naujų darbo vietų atsiras informacinių technologijų srityje. Taigi turime pradėti jau ruošti tokius specialistus nuo vaikų darželių kodavimas turi būti mokomas dalykas mokyklose. Ir plačiau kalbant, turime daugiau dėmesio skirti kūrybingumo lavinimui mokyklose, nei tą darėme per ankstesnius 10 ar 20 metų. Nes dabar nėra jokių aiškių skiriamųjų linijų tarp mokslo ir meno. Galime pasinaudoti regioninio fondo, socialinio fondo lėšomis. Jų pagalba plėtoti skaitmenį sektorių. Ir tomis lėšomis mes jau naudojamės. Mokymasis visą gyvenimą yra labai aktualus dalykas, nes dabar žmonės turi nekartą keisti savo profesiją. Per greitai tas laikas bėga. Beveik jau pabaiga. Gal galėtumėte atsisukti paskirtasis komisijos narinės, dabar um, Koracija Bilt užduos jums klausimą, sėdinti už jūsų nugaros. Ačiū, ponė premjerė. Aš labai džiaugiuosi jūsų pasiaukojimu ryštu, norint skatinti skaitminę rinką ir kovoti su susiskaldimu, bet aš norėčiau, kad viskas būtų daroma greičiau. Komisija rengė skaitminės rinkos paketą 3, numeris 3, kur kalbam apie apribojimus, diskriminaciją, kad būtų užtikrintas bendras statusas paslaugų prie, prekių priekyba internetu. Ar esate pasirengęs pristatyti tą paketą 15 metais? Kitas klausimas, pra, pra, pratesiant tai, ką sakė Roza Tun, mano kolegė, dėl tarptinklinio ryšio mokesčių. Mes parlamente balsavome dėl tų mokesčių mažinimo piliečiams. Kaip žinote, jūsų ankstesni kolegos taryboje blokuoja tą mūsų pasiūlymą. Ar esate pasirengęs pasinaudoti savo poziciją kaip būsio premjero ir komisijos vicepirmininko poziciją, kad laikytumėtės labai griežtų e, griežtos pozicijos ir kad galiausiai tarp tinklinio ryšio mokestis sumažėtų ir būtų užtikrintas telekomo, sukurta telekomo bendrovių rinka. Ir dar trumpai trečias klausimas, ar pasirengęs keisti kultūrą komisijoje, kad būtų mastoma skaitmeniškai ir kad būtų galbūt mažomas, maž, mažinamas reguliavimas, kas kartais yra geriau nei per didelis reguliavimas, kuriant ir plėtojant skaitmeninę rinką. Ačiū. Dabar bandau susigaudyti užrašuose. Tarptinklinio ryšio mokestis. Manau, kad visi žmonės Europoje laukia, kai tie papildomi tarptinklinio ryšio mokesčiai bus sumažinti arba panaikinti. Tarptinklinio ryšio mokestis buvo mažinamas jau. Ir žinau, kad daug telekomo bendrovių visai mielai sutiko mažinti tuos mokesčius. Parlamentas komisija pateikė pasiūlymą mažinti tarptinklinį ryšio mokestį. Ir iš pradžio, aišku, telekomo bendrovės pasisakė prieš. Sakė, kad tai kenks jų verslui. Bet kas galiausiai nutiko realiame gyvenime? Žmonės pradėjo daugiau naudotis mobiliaisiais telefonais keliaudami į užsienį, atostogaudami kitose šalyse. Ir telekomo bendrovės, galbūt jų pelno marža sumažėjo, bet naudojimo, naudojimo paslaugų mastai išaugo. Ir bendrai gal neteikčiau, kad visoms telekomo bendrovės, bet daugumai telekomo bendrovių tai atnešė naudos. Dabar kalbant apie tarp tinklinio ryšio absoliutų panaikinimą, informacijos srautų perdavimui. Vėlgi, jie telekomo bendrovės teigia, kad tai žudys jų verslo modelį, kai kurios taip teigia, ne visos, bet Aš tikiuosi, kad žmonės kur kas daugiau pradės naudoti savo mobiliąją įrangą keliaudami į užsienį. Aš pats irgi kontroliuoju savo išlaidas ir nelankau visų tų tinklapių, ne, nesilankau įvairiuose tinklapiuose, kai esu užsienyje, tą padarau grįžęs namo. Ir dabar kitas žmogus, kuris užduos klausimą iš socialistų frakcijos irgi gaus šiek tiek daugiau laiko. Pone Toja, ačiū. Aš norėčiau paliesti internetinės valdysenos klausimą. Mano frakcijai tai yra labai svarbus klausimas, kaip ir tinklo neutralumas. Mes manome, kad ES turi suvaidinti svarbų vaidmenį kaip saugiklis ir atsvara internetinė, internetinė, internetinės neįvaldysenai, ypatingai kalbant apie tuos žaidėjus ir veikėjus, kurie yra ne mūsų žemynė, kurie nori sumažinti galimybę rinktis vartotojams. Taigi, kaip jūs pasirūpysite, kad Europa būtų ryštingesnė, dėrėdamasi su kitomis šalimis, tam, kad ES būtų svarbi elektroninės valdysenos propaguotoja, užtikrinant laisvę, saugumą bei europinius interesus. Kitas mano klausimas susijęs su radio spektru. Europos strategi, Europinėje strategijoje jau šiek tiek pasiekta pažangos, bandoma užtikrinti kur kas veiksmingesnį radio spektro panaudojimą, tačiau čia iškyla autorizavimo problema. Valstybės narės godžiai netiduoda tos, to radijos spektro, laikosi, laiko jį savo rankose. O čia tikrai yra puikių galimybių. Ką Jūs apie tai manote? Kalbant apie spektro padalymą, žinoma, čia reikalingas maksimalus harmonizavimas. Tačiau valstybės narės puikiai žino, kad radijos spektras yra jų išteklis. Ir kai kuriuose valstybėse narėse norima uh, maksimaliai pasipelnyti parduodant tą laisvą spektrą. Yra atitinkamų standartų ir kai kuriuose šalyse 99 procentai teritorijos gali naudotis 4G tinklu. Aš ypatingai kalbu apie Skandinavijos šalis. Kitose šalyse 4G skverbtis yra nulinė. Net nebuvo pradėta dalinti spektrą. Kodėl? Juk tai padidintų, sumažintų skaitmenę takoskirą tarp valstybių narių, bet čia vėlgi turime nepamiršti, kad egzistuoja tam tikrų interesų. Uh, susijusių interesų, kai kurios valstybės, jų bendrovės, jų telekomo bendrovės yra tokios galingos, kad net ir nenori, nesidomi investicijų panaudojimu. Ir ne, nedėgė tų naujųjų technologijų. O dabar mes jau galime kalbėti apie 5G ir čia vėlgi tie standartai keičiasi vos ne kas 10 metų. Taigi maksimalus harmonizavimas yra būtinas, kalbant apie spektrą Europos Sąjungoje. Tačiau aš Manau, kad laisvanoriškas bendradarbiavimas duotų, geriau, duotų geresnių rezultatų nei priverstinis taikymas. Ačiū Gunnar Hökmark. Ačiū. Mes visi savo šalį žinome geriausiai, tačiau interneto dėka mes sužinome daugiau apie pasaulį, nei sužinodavome anksčiau. Ir dabar kur kas svarbiau yra žinoti, kas yra kitur nei tavo šalyje, nes tai, kas vyksta kitur, tikėtina ateis ir į tavo šalį. Pasaulis pilna žmonių, kurie naudojasi internetu ir bendrovės politikai be to neapseina. Tai, kas nebuvo įmanoma prieš keletą metų, dabar yra realybė. Ir svarbus dalykas yra numatyti, kokios bus paslaugos ateityje ir pasirūpinti, kad pas mus būtų kūriamos pačios geriausios paslaugos. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, pratesant tą ankstesnį klausimą. Ką jūs ketinate daryti, kad mes turėtumėme geriausius pajėgimus, gebėjimus ir greitį Europoje, tokį spektrą, kuris leistų, tokių, leistų gyventi tokius poslingius? Ar jūs manote, kad to, kas yra dabar pakanka, reikia žengti toliau? Ačiū. Aš manau, kad tikslas, kuris yra numatytas skaitmeninėje darbo tvarkėje, yra labai ambicingas apriepti visą Europos Sąjungą. Kad 50 procentų Europos Sąjungos 20 metais 100 megabaitų per sekundę tikslas yra gan ambicingas. Bet aišku, turime siekti dar daugiau. Turime naudoti ir 700 MHz spektrą skaitmeniais, skaitmeniais tikslais. Ir čia jau būtų kaip ir tas papildomas klausimas. Mes žinome, kad 700 MHz yra reikalingi, tas spektras yra reikalingas plačiai juošiam internetui teikti. Skirtingose valstybės narėse tie megahertai naudojami skirtingi, skirtingai. Kai kuriuose šalyse tas uh, tas dažnis, tie dažniai naudojami kariniams tikslams. Kai kuriuose kitose šalyse tie dažniai skirti tik tai dideliems kaimynams. Bet e, kalbant apie tą šalis, kurios yra kaiminės, bet ne ES šalis, jos 700 MHz tą spektrą naudoja kariniais tikslais. Daugelį valstybių narių 700 MHz yra naudojama transliacijoms. Taigi vėl, čia reikia ieškoti konsensuso. Kaip tuos 700 MHz būtų galima panaudoti, kuo galima veiksmingiau, naudingiau Europos piliečiui. Ir aišku, tais atvejais kai tarkim transliuotojas turi atsisakyti 700 MHz spektro ir jį atiduoti kitam tikslui, tada tas transliuotojas turi gauti kompensaciją. Čia, aišku, tuos dalykus sprendžia valstybės narės, bet mes čia negalime nieko, aišku, primesti. Bet vėlgi harmonizavimas reikalingas, ambicingi tikslai yra, jau reikia jų siekti. Petra Kampula iš socialistų frakcijos. E, suomių kalbos atrodo užteko, aš tęsiu anglų kalbą. Skaitmeninės rinkos, veikianti skaitmeninė rinka yra tikrai didelė e, galimybė, didelis šansas au, ekonomikai aukti. Aš džiaugiuosi, kad jūs e, norite ją ir toliau plėtoti. plėtoti E, ir buvo kalbėta labai daug apie tai, kas dabar yra. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kas dar bus. Ir, ir e, mes žinome, jog e, skaitmeninėje erdvėje didžiuliai įvairiausio pobūdžio informacijos trautai keliauja ir tie srautai dar labiau didės, tačiau mums yra Europos Sąjunga šioje srityje dar kol kas nėra lyderė pasaulyje ir jūs iš, matote ją kaip lyderė ateityje pasaulyje ir galbūt, kaip, galbūt jūs galvojate apie kažkokį tas e, skaitminės e, infrastruktūros plėtojimą, spartesnį plėtojimą, kad jisai būtų nauding, naudingas e, mūsų verslui, kuris kurtų naujas darbo vietas čia Europoje. Dėkoju. Žinau, kad visi suomiai ir taip pat ir estai, ir be abejo visi kiti, yra e, didžiuojasi tuo, kad vienas G ryšys e, buvo sukurtas dar 81 e, metais, o 2G ryšys buvo tikra sėkmės istorija Europos Sąjungai. Tačiau vėlgi Suomiai, taip pat e, žmonės iš Švedijos čia atliko esminį vaidmenį. O 4G ryšys tai yra kažkas, kas turėtų, kas, ką turėtų pakeisti 5G ryšys. Ir ES čia gali e, įgyti šansą tapti lyderę pasaulyje. Ir kodėl tai neturėtų būti įmanoma 2020 metais, kai mes e, greičiausiai pradėsime naudoti 5G ryšį. Tačiau dabar nėra jokių tarp vyriausybinių, tarptautinių susitarimų dėl 5G ryšio, tačiau mūsų mokslininkai, mūsų inžinieriai, inžinieriai ir taip pat, manau, ir kai kurie politikai e, dirba tą linkme. Ir aš tikiuosi, kad 5G e, ryšys bus e, e, naudingesnis efektyvumo prasme. Tai yra, kaip pasinaudoti esamų spektrų, kiek įmanoma veiksmingiau, kaip naudoti turimą energiją, kiek įmanoma veiksmingiau ją, ją naudotis. Aš kalbu ne vien tik tai apie, pavyzdžiui, elementus, baterijas. Aš kalbu apskritai apie vartojimą, pavyzdžiui, telekomos sektoriuje ar mobilaus ryšio e, sektoriuje. Ten energijos vartojimas auga ir tai yra e, problema, kurią turime spręsti jau šiandieną. Dėkoju. Paskutinė penki klausimai. Ensander iš EPP frakcijos įtre komiteto atstovę. Monsieur. Čia ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisijos nary, aš čia sėdžiu. Tinklo milžinai vengia mokesčių Europoje, naudojasi sudėtinga finansinė sistema ir spragomis ES teisės aktuose. Aš žinau, kad komisijos pirmininkas ketina imti spręsti šią problemą, ir suburs eksperto grupę dėl skaitmeninių sistemų apmokestinimo. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė tuo klausimu ir čia užduoti dar tris konkrečius klausimus. Ar jūs manote, kad yra normalu, kad yra tokių skirtumų tarp to, kokią naudą gauna tos užsienio įmonės ir kiek nedaug jos prisideda e, mokestinė prasme prie biudžeto, kokiu ketinate simtis priemonių, kad būtų vengta socialinio dempingo kuris, kuris egzistuoja tarp valstybių narių ir kurio naudojasi tos įmonės. Ir ar jūs pasisakote už tai, kad skaitmeninės paslaugos būtų apmokestinamos tose šalise, kurios, kuriuose jos yra teikiamos? Thank you. Yes. Taxation. Dėkoju. Iš tiesų, Mokesčiai yra labai jautrus klausimas šiais laikais, kai kurios iš tarptautinių kompanijų naudojasi labai agresyvę moki, mokestinę politiką, kuri nėra nelegali. Šios įmonės pasirenka įvairių valstybių, skirtingų valstybių narių mokestinius, tam tikrus mokesčių sistemos privalumus ir naudojasi tą padėtimi, kad išvengtų per nelik didelės mokesčių naštos. Aš manau, kad mes e, turėtume rimčiau vertinti viešosios nuomonės vaidmenį. Mes turime daug aiškiau ir plačiau skelbti, kaip e, įmonės e, valdo savo mokesčius, kaip jos juos moka. Ir aš esu tikras, kad mokesčių mokėtojai atitinkamai tai sureaguos. Ir be jokios abejonės ta reakcija bus neigiama tų e, verslo subjektų atžvilgių, kurie elgesi netinkamai. Mokesčių vengimas vėlgi yra didžiulė problema. Ir mes turime spręsti tas problemas. Jau kaip aš sakiau, norėčiau e, pabrėžti, kad e, darysiu viską draugę su e, komisijos nariu Pierre Moskavičiai, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam reiškiniui. Aš taip pat pritariu bendrai, bendrai konsoliduotai mokesčių baziai. Aš manau, kad tai yra papildoma priemonė, kuri sukurs daugiau galimybių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikti kaip sažiningi mokesčių mokėtojai. Dėkoju. Jukleč Freit. Leichtfried. Atsiprašau, sako pirmininkė. Jo Leichtfried iš Libe komiteto socialistų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Puikiai ištarėte mano pavardę praeiskutinį kartą. Geriau nei e, daugelį kartų prieš tai, kai kurie kiti kolegos. Pone komisijos narė, norėčiau sugrįžti prie domenų apsaugos klausimo. Galbūt paskutinį kartą šiame klausime, tačiau mano klausimas vienas yra bendro pobūdžio, kitas specifinis e, skaitmeninė sritis yra tokia plati ir jie apima tiek daugybę dalykų. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus galima e, struktūrizuoti tą teisėkūros sistemą, kuri E, galėtų, kad jį galėtų veiksmingai reglamentuoti specifinius klausimus. Ir kitas klausimas, ar turėtų egzistuoti balansas tarp komercinių interesų ir duomenų apsaugos. Aš nematau čia jokio balanso. Duomenų apsauga čia yra esminis šio reikalo aspektas. Bet ar jūs tikrai manote, jog čia turi egzistuoti balansas, pusiausvyrą? Ir ar jūs pats manote, e, matote, ta, išvelgėte tam tikras E, tam tikrus tabu, tam tikras nebeperžengiamas linijas duomenų apsaugos srityje, kai kalbame būtent apie komercinių interesų gynimą. Ačiū. Man duomenų apsauga yra absoliuti vertybė. Tai yra bet kokių skaitmeninių sprendimų pagrindas. Jeigu duomenys nėra tinkamai apsaugoti, tuomet joks verslas nėra įmanomas, žmonės nenaudos inter, nesinaudos interneto e, paslaugomis. Taigi tai yra būtinybė. Duomenų apsauga turi išlikti aukščiausių prioritetų. Atsiprašau, kad taip sakau, aš galbūt šiek tiek turiu pasitaisyti, kad net nemanau, kad įmanoma rasti kažkokį tai balansą tarp verslo interesų ir duomenų apsaugos. Tačiau e, rasti pusiausvyrą tarp mokslininkų tyrimų, e, tai yra mokslininkų interesų ir duomenų apsaugos yra įmanoma ir būtina. Mes prieš tai kalbėjome apie e, elektroninę sveikatos apsaugą. Galimybė E, atlikti mokslinius tyrimus ir nustatyti, e, e, kurti tokius teisės aktus ar teisinės nuostatas, kurios padės um, tinkamiau apsaugoti teikiamus duomenis ir kūriamą informaciją yra privaloma. Pavyzdžiui, tokiuose valstybėse kaip Junktinės valstijos yra įmanoma. naudoti duomenų duomenų ir informacijos kodavimą. E, tai, manoma, tai daroma ir, pažiūrėjau, Japonijoje ar kitose e, pasaulio šalyse. Tačiau ES autorios teisų apsauga yra sunkiai įmanoma kol kas ir mums reikia ieškoti sprendimų, kurie leistų mūsų mokslo tyrimo institucijoms, mūsų universitetams e, tinkamai spręsti tuos duomenų kodavimo klausimus. Dėkuoju. Malkaponė iš APP frakcijos Libe komiteto. E, paskirtas komisijos nariai. Horizontalus požiūris yra esminis e, gyvendinant skaitmeninę strategiją. Sinergijos tarp kai kurių signat, e, skaitmeninės vidaus rinkos aspektų paieška yra esminė. E, norime, pavyzdžiui, reguliuoti tokius dalykus kaip duomenų apsauga, atvirojo šaltinio programinės įrangos plėtojimas ir panašus dalykai. Ir taip pat e, galimybės, e, galimybių kur, kūrimas, įgyvendinti visus šios aspektus taip pat yra labai svarbus. Mes e, e norime skatinti šios reiškinius plėtoti, tačiau norime išvengti bet kokių papi, nereikalingų kliūčių. Ir, e, ir valstiečiai, ir, atsiprašau, ir piliečiai, ir e, verslas turi turėti galimybę saugiai naudotis e, skaitmeniniais tinklais ir kaip jūs norite užtikrinti um, stipriai griežtai koordinuojama politika, tos politikos šioje skaitmininėje srityje koordinavimą ir kaip užtikrinti didesnį um, skaitmeniniai vidaus rinkai reikalingų teisės aktų uh, harmonizavimą, ypač kalbant apie saugumą ir duomenų um, E, keitimasi duomenimis ar dalymasi duomenimis. Ačiū iš jūsų klausimą. Šiandieną mes jau daugybę kartų kalbėjome apie duomenų apsaugą, jų, jų saugumą ir aš nenoriu kartoti to, ką jau prieš tai sakiau. Jūs minėjote atviruosius duomenis, atviro šaltinio duomenis. Aš manau, kad visi duomenys, kurie buvo ar yra renkami naudojantis viešais, viešos, viešosiomis lėšomis, turi būti prieinami laisvai. Tiek komerciniam, tiek ir nekomerciniam vartojimui ir naudojimui. Yra įmanoma rasti sąveiką tarp uh, um, atvirųjų duomenų naudojimo, ir kitokių duomenų naudojimo. Tai būtų tikrai naudinga mūsų visuomeniai. Pasaulis tampa vis labiau priklausomas nuo duomenų srautų. Visos pramonės sritys tampa vis labiau e, skaitmeninės. Pažvelkime į automobilių pramonę. 40 procentų e, šioje, šios pramonės sukūriamos pridėtinės vertės yra būtent, pareina būtent iš skaitmeninės ryties. Pažvelkime į far, far, farmacinės kompanijas. Tai ne vien tik tai, e, e, tai nėra vien tik tai chemijos pramonė, tai jau yra ir skaitmeninių duomenų pramonė. Ir numatomos ar, ar kūriamos tam tikros molekulių struktūros e, be jokių e, fizinių veiksmų, vien tik tai naudojant e, informacinės technologijas, programinę įrangą ir duomenis. Vėlgi, duomenų apsauga yra visų šių sparčių pokyčių pagrindas mūsų pramonės rytis, įvairiose pramonės rytise ir mūsų visuomenėje apskritai. Dėkoju. Silvija Kosta, iš kultūros komiteto. Grazie, prezidente, parlon italiano. E... Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu itališkai. Gerbiamas Pone Ansipai, aš kaip kultūros komiteto pirmininkė norėčiau pasiteirauti jūsų apie skaitmeninės bendrosios rinkos įgyvendinimą. Ir norėčiau paklausti, ar jūs skatinsite e, konkretaus kultūrinio turinio naudojimą internete? Nes, manau, tai yra viena iš priemonių skatinti tą kultūrinį įvairovę, e, taip pat atitinkamai didinti darbo vietų kūrimą. Tai beje yra susijęs su direktyva dėl audiovizualinių paslaugų ir toje direktyvoje nėra kalbama apie tinklą. Manau, kad gali tekti ją e, keisti. Taip pat manau, kad reikėtų peržiūrėti ir autorių teisų teisės aktus, kad būtų tinkamai atlyginama kuriejams už jų kūrinius, kokių veiksmų ketinate imti šioje srityje. Taip pat man E, labai patiko jūsų pasisakymas apie mokestinius aspektus, susijusias taisyklės, tačiau manau, kad reikėtų vengti pertiklinio reglamentavimo, kad, kalbant pavyzdžiui apie kultūrinio turinio naudojimą, jis būtų tinkamai naudojamas ir būtų mokami autoriniai atlyginimai e, kurie jiems ir būtų tinkamo požiūrio laikomasi kultūrinio turinio atžvilgių. Pirmininkė, atsiprašau, e, kad e, pažydžiau taisyklės, tačiau manau, kad buvo labai svarbu išgirsti e, kultūros komiteto nuomonę. Ačiū. Kultūrinė įvairovė Europos Sąjungoje yra vienas iš tų dalykų, kuriuo tikrai galime didžiuotis. Ir man atrodo, kad tikrai turime saugoti tą kultūrinę įvairovę. Audio vizualinis sektorius E, ar kultūros sektorius e, sukuria apie 4 e, procentus bendro vidaus produkto Europos Sąjungoje. Tikrai nemaža dalis. Jeigu žiūrėsime vieni skaičius ir į ekonominius faktorius. Tačiau reikia nepamiršti ir pačios kultūros, jos vertės. Kalbant apie visas tas susijusias paslaugas, ne visada laikomasi atitinkamų reglamentų nuostatų, ne visada ir įmanoma tai padaryti, nes vadinamosios tos over the top paslaugos dėje nesudaro galimybės naudotis tokiamis priemonėmis. Be abejo, yra tam tikras disbalansas tarp telekomunikacijų bendrovių ir mano minėtų paslaugų teikėjų. Ir man atrodo, kad mes turime rasti tinkamą modelį, e, kuris padėtų užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą. Šiandien telekomunikacijų e, įmonės yra atsakingos, pavyzdžiui, už plačiai juosti internetą, tačiau kalbant apie OTT, paslaugas, jos gali tiesiog naudotis tais tinklais ir jos neprisima atsakomybės už tokio tinklo plėtrą ar kūrimą. Tačiau grįšiu prie kultūros e, reikalų. Manau, kad turime remti kūrybinės industrijas ir taip pat užtikrinti e, filmų kuriejų apsaugą, e, kino teatrus turime saugoti, nes tai padės užtikrinti kultūrinės įvairovės išsaugojimą Europos Sąjungoje. Na ir dabar sutiksiu žodį paskutiniai e, prelegentiai Sabin Ferhejen iš kultūros komiteto. Jūs kalbate apie vieningą požiūrį, kad būtų panau, iš, panaikintos e, bet, kokios, e, bet kokie barjerai e, šioje srityje. Kaip jūs, kalbate, kaip jūs galvojate apie būtent kūrybinę industriją, kūrybinę pramonę, kuri yra ir ekonominė gerybė? Kaip jūs užtikrinsite savo darbe pusiausvyrą tarp visuomen, to, to reiškinio visuomeninio ir ekonominio aspekto? Ir kaip jūs e, ir užtikrinsite žiniasklaidos sektoriaus ir įvairiausių reguliacinių sistemų ir reglamentavimo sistemų konvergenciją. Kaip jūs e, užtikrinsite žiniasklaidos ryties infrastruktūros plėtojimą ir užtikrinsite tuo pat metu ir tinkamą e, autorių teisų apsaugą? Ačiū kultūra ir skaitmeniškumas tikrai nėra priešai. Jie yra draugai šio atžvilgiu. Na ir ES turime tikrai labai daug puikių pavyzdžių, kurie demonstruoja, kad e, toks bendradarbiavimas tarp kultūros segmento ir skaitmeninio segmento E, gali būti sėkmingas. Pažvelkime, pažiūrėjau, Europianą. Tai yra svetainė, e, prie kurios galima prisijungti iš kiekvienos ES valstybės narės ir pasinaudoti jos turiniu, pasidžiaugti tuo kultūriniu paveldu, kuris tam sukeltas daugiau nei 13, e, nei 30 milijonų kultūrinių objektų yra toje Europiano svetainėje įkelta ir, man atrodo, tai yra labai puikus pavyzdys rodantis, kad galima skatinti e, europinės kultūros sklaidą e, skaitmeninėse bibliotekose, skaitmeniniuose muziejuose. Tad tas skaitmeniškumo aspektas padeda kultūrai tarpti ir manau, kad skaitmeninis sektorius taip pat padeda ir apsaugoti mūsų kultūrinį paveldą. Ir kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, Aš tikrai pasisakau prieš tą geo, geopolitinį blokavimą. Manau, kad mums reikėtų peržiūrėti mūsų autorių teisų aktus ir įvertinti tą teritoriškumo principą. Jis greičiausiai jau yra pasenęs ir baigdamas norėčiau pateikti vieną pavyzdį mokesčių mokėtojai e, yra įpratę mokėti už futbolo varžybas rengiamas Estijoje. E, tai yra už futbolo varžybas žiūrimas Estijoje, tačiau čia Briuselėje man nepavyko prisijungti prie tos svetainės ir žiūrėti tą sporto turinį. Aš net negaliu žiūrėti mūsų pagrindinių televizijos programų transliuojamų Estijoje, nes čia Briuselėje tokias transliacijas e, blokuoja kažkokias tai, kažkokie tai saugikliai ir man netrodo, kad tai yra sąžininga, man atrodo, kad mes tikrai neturime taiksyti su tokiu geografiniu blokavimu ir manau šiuo atveju tikrai nėra svarbu, ar mes kalbame apie kultūrinę veiklą ar apie sporto programas, kurios yra transliuojamos. Ačiū. Ačiū labai paskirtajam komisijos nariui už visus e, jo atsakymus. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų nariams už tokius spalvingus klausimus, kuriuos e, pateikė keturių komiteto atstovai. Tad paskirtasis komisijos nariai, turite galimybę per penkias minutės apibendrinti šias diskusijas, o po to aš dar trumpai pristatysiu tolesnius žingsnius. Tad dabar penkias minutės jums baigiamajam žodžiui. Ačiū. Gerbiami komitetų pirmininkai, Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už visus pateiktus klausimus ir Per pastarąsias keletą savaičių sustikau su visų frakcijų atstovais, su komitetų koordinatoriais. Turiu pasakyti, kad vykusios diskusijos buvo itin naudingos, nes jos padėjo susidaryti geresnį įspūdį apie tuos svarbiausius klausimus, kurie taip pat buvo pristatyti ir šio klausimo pradžioje. Skaitmeninis sektorius yra gyvybiškai svarbus, kalbant apie augimo skatinimą, darbo vietų kūrimą bei investicijų didinimą ES. Skaitmeniškumas, taip pat informacinės technologijos supa mus visur. Jos tobulėja, plėtojasi, tai vyksta kasdien ir Europa privalo neatsilikti. Ir jeigu aš būsiu paskirtas kaip komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už bendrąją skaitmeninę rinką, bendroji skaitmeninė rinka bei jos galutinis sukūrimas Europoje bus vienas svarbiausių mano prioritėtų, kaip tai yra numatyta ir e, pono Junkerio programoje. Šio tikslo siekimas padės taip pat gerinti e, ir ekonominę padėtį, taip pat sukurti daugiau darbo vietų. Nebejoju, kad tai prisidės ir prie kasdienio mūsų piliečio gyvenimo gerinimo, taip pat padidins mūsų įmonių konkurencingumą šiame skaitmeninėme amžiuje. Tai reiškia, kad bus skatinama, stimuliuojama ta Europos e, skaitmeninė aplinka, bus mažinamas teisinis netikrumas ir bus sukūriamas vienodos sąlygos visiems. Taip pat bus sukurtas didesnis pasitikėjimas, e, ta mm, internetinė aplinka bus stiprinamas kibernetinis saugumas, geriau saugomi asmeniniai ir komerciniai duomenys. Tad reikės pašalinti labai daug kliučių, kurios šiandieną įtakoja skaitmeninės rinkos susiskaldimą. Aš taip pat tikiu, kad skaitmeninė bendroji rinka yra būtent tai, ko nori ES piliečiai ir verslo atstovai. Visų pirma, spartusis ryšys visiems, taip pat tai, kad nebūtų jokių kliučių tarp atskirų valstybių narių ir kad būtų e, patobulinta infrastruktūra. Na ir siekiant atitikti šiuos ES piliečių iškeltus lūkesčius. Aš tikiuosi dirbti kiek įmanoma skaidriau ir taip pat be abejo konsultuotis, mėgsti partnerystės ir užmėgsti tarpusavio pasitikėjimą su jumis visais. Manau, kad labai svarbu užtikrinti, jog vyktų nuolatinis dialogas su visais komitetais. Ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, norėčiau Jums dar kartą padėkoti už tikrai labai ilgą klausimą. Ir žinau, kad pastarasis keletą savaičių e, susidūrėte su tam tikromis sveikatos problemomis, tačiau tikrai sugebėjote apriepti labai daug svarbių klausimų šiandieną. Ir aš kaip vidaus rinkos komiteto e, e, pirmininkė e, turiu pasakyti štai ką. Akivaizdu, kad ne tik mūsų komiteto, bet ir kitų komitetų nariai e, vertina tą skaitmeninę aplinką, e, kuri yra tinkama aplinka mūsų ekonomikai aukti ir kuri daro e, įtaką viskam, kuo mes gyvename. Tad manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad galėtume pasinaudoti ir gyvybingą, tačiau ir saugę skaitmeninę aplinką. Taip pat lauksime jūsų mūsų vertinime rytoj. Ten nebus jokio viešojo svarstymo, jis vyko šiandieną. Ir turiu pasakyti, kad mūsų vertinimo rezultatai bus pagristi e, būtent šio klausimo rezultatais e, šiomis trimis valandomis. Na ir Taip pat bus surinktas koordinatorių posėdis 11 val. E, rytoj. Vidaus rinkos komitetas taip pat surinks diskusijas ir prieš tai, tad rytoj 11 val. 6Q2 salėje demokratinis sprendimas bus priimtas. Ačiū. Ne, bet...